Good afternoon, colleagues. I'm going to make a prompt start because we have a very tight um, timetable for the afternoon. And, um... Sveiki, kolegos. Aš pasistengsiu pradėti laiku, kadangi mūsų darbo tvarkė yra pakankamai įtempta šiandieną. Pirmiausia, pradėsiu nuo pirmininko pranešimo. Mm, Deja, vertimo į maltiečių, kroatų ir vėlų kalbą šiandieną nebus. Taip pat e, mes patvirtinsime koordinatorių rekomendacijas. Viena yra labai svarbi. Tai yra spalio 23 dienos koordinatorių pranešimo patvirtinimas. Tai yra svarbus dokumentas. Žalieji paprašė vardinio balsavimo dėl koordinatorių sprendimo nesuorganizuoti misijos į Vengriją. Tai 2,4 darbo atvarkio darbo tvarkės punktas iš koordinatorių e, susitikimo. Balsavimas vyks be 15.6. Taigi balsuosime dėl šio a, e, nu, dokumento kaip ir dėl visų kitų. Taigi komitetas patvirtina koordinatorių šitą rekomendaciją. Toliau mes e, patvirtinsime Libę komiteto kalendorių 18 metams, tai yra mūsų susitikimai. Toliau įgyveninai teisės aktai. Parlamentas gavo komisijos e, sprendimo projektą dėl e, finansavimo, 18 metų programos ir finansavimo teisėms, teisingumo ir viliečių programai. Reglamentas, bazinis reglamentas yra 1381-2013 dėl e, teisų, teisingumo ir piliečių programos e, finansavimo 14-20 metams. Apie šį įgyvendinamą į teisės aktą Libė komiteto nariams buvo pranešta e, per Libę komitologijos naujienlaikraštį 17 spalio 27 dieną ir nustatytas terminas prieštaravimas. Terminas Taip pat Europos parlamentas gavo komisijos deleguotą reglamentą dėl reglamento 2016-1675 dėl Etijopijos įtraukimo į pavojingų šalių sąrašą. Bazinis teisės aktas yra direktyva 2015-849. Apie tai buvo pranešta visiems komiteto nariams ir buvo nustatytas terminas pateikti prieštaravimą. E, per mėnesį vyks e, patikrinimas ir jeigu kokia nors valstybė narė prieštarautų, tai prašom komitetui pranešti tai apie tai iki lakryčio 15 dienos. O balsavimas numatytas taip pat be 15.6. Prašom pasimti savo elektroninės korteles. Noriu perinimą prie trečio mūsų darbo atvarkės punkto, tai yra pirmoji metinė privatumo skydo peržiūra mes e, kvietėme komisarę Jūrovą į mūsų posėdį, nes koordinatoriai mane, kad būtų gerai, kad jinai atvyktų, bet jinai negalėjo atvykti. Todėl koordinatoriai pasisakė už tai, kad mes laikytumės numatyto plano ir e, vis tiek netidėtume tos pirmosios metinės peržiūros. Todėl labai mm, buvo norėta užduoti konkrečius klausimus e, komisijos atstovams. Ir dėl tos priežasties mes pakvietėme Tiną Stodą, tai yra Teisingumo generalinio direktorato generalinė direktorė. Ir, kaip jūs žinote, spalio 18 dieną komisija paskelbė savo peržiūrą. Mm, Jis buvo išdalinta jums ir jūs ją turite tarp savo dokumentais. Taip pat duomenų apsaugos pareigūno nuomenys irgi buvo paskelbti, bus paskelbti šiek tiek vėliau, tai yra gruodžio mėnesį. Taigi dabar žodį suteiksime ponė Sola, o paskui galėsite klausimus užduoti ir jūs. Taigi, kreipiuosi į Tiną Solą ir žodis jums. Jums suteiksime žodį 15 minučių. Gerbėjim parlamento nariai, man labai malonu kartu su jumis aptarti pirmąją metinę privatumo skydo peržiūrą. Kaip jūs žinote, Europos teisingumo teismas labai aiškiai pasakė, kad um, koks yra jo požiūris ir mes negalime jo nepaisyti. Todėl mes ir įtraukėme sprendimo uh, tekstą į mūsų išvadas. Taigi komisija turi uh, atlikti tą peržiūrą kas met. Ta metinė privatumo skydo peržiūra yra tas pagrindinis reikalavimas siekiant įgyvendinti programą. Todėl mes į tą užduotį žvelgime labai rimtai. Ir šita peržiūra ir šita ataskaita yra kaip tik to mūsų to atlikto patikrinimo išvada. Noriu pabrėžti, kad metinė peržiūra e, prasidėjo Vašingtone rugsėjo mėnesį. Mes rinkome informaciją iš įvairių šaltinių. Pirmiausia, iš įmonių, iš pilietinės visuomenės įmonių, kurios pas, e, įsakė savo pozicijas ir kurios praktiškai vertino tiek e, JAV įmonės, tiek e, taip, kaip jos įgyvendina sprendimus. Taip pat kreipiamės ir į kitus suinteresuotus subjektus, o taip pat ir nepamirštame ir šio komiteto delegacijos, kuri lankėsi JAV Liepos mėnesį. Taip pat mes gavome informaciją iš atitinkamų JAV tarnybų. Turiu pabrėžti, kad metinė peržiūra buvo parengta labai glaudžiai bendradarbiaujant su domenų apsaugos pareigūno tarnyba, kuri e, veikia pagal 29 straipsnio e, nuostatą. Prieš e, rugsėjo mėnesį mes pabandėme išanalizuoti gautą informaciją ir pasiruošti posėdžiui. Posėdėje taip pat dalyvavo ir JAF e, atstovai, kurie tikrai labai prisidėjo prie mūsų gaunamos informacijos, taip pat pateikė daug komentarų. Taigi intensyvus pasiruošimas ir pagaliau mes ir parengėme tą pirmąją metinę privatumo skydo peržiūrą. JAV taip pat supranta, kokia yra svarbi metinė peržiūra. Ir tai atsispindėjo ir JAF atstovų dalyvavimo mūsų susitikimuose nes tikrai jie dalyvavo labai gausiai ir sąžiningai. E, Posėdžiuose dalyvauja visų e, e, administracinių tarnybų atstovai, kurie buvo atsakingi už privatumo skydą. Federalinio departamento atstovai, žvalgybos atstovai, saugumo tarnybos atstovai, teisingumo ministerijos atstovai, taip pat ir generalinis e, žvalgybos e, direktorius, o taip pat ir kiti, kitų tarnybų atstovai dalyvavo mūsų posėdžiuose. Prieš aptardama detaliai privatumo skydo įgyvendinimą, turiu pasakyti, kad mes iš Teisingumo generalinio direktorato ir taip pat 29 straipsnio darbo grupės nariai atlikome tikrai puikų darbą kartu su JAF atstovais. Po kiekvieno aptarto darbo atvarkės punkto visuomet būdavo įvadas, paskui būdavo klausimai atsakymai ir galiausiai vykdavo diskusijos tarp abiejų delegacijų. Viena vertus tai buvo ir formalus, formalūs susitikimai, bet antra vertus jie buvo pakankamai naudingi. Šita pirmoji metinė peržiūrą, manau, kad tai yra geras pagrindas ir mūsų ateities darbui. Todėl dabar norėčiau labai trumpai perėti prie išvadų, kokiu buvo padaryta išvadų. Pirmiausia, dėl komercinės pusės. Mes priemė išvados, kad sistema vis dėlto veikia, gerai veikia. JAF tarnybos e, įdėgė tokius mechanizmus bei e, instrumentus, dėl kurių sutarėme pernai o jie apima visas sritis. Tai yra tos įmonės, kurios prisijungia prie skydo, tai yra e, įmonės e, taip pat priežiūros, e, galiausiai skundų pateikimo ir gyvendimo mechanizmų peržiūra. Taigi per pirmosius metus privatumo skyde dalyvavo 2400 kompanijų. Taip pat ir e, daug e, dukterinių JAV kompanijų Europoje. Buvo sutelktas dėmesys į tai, kad būtų galiojančios sertifikavimo procedūros. Ir mes, žinoma, džiaugiamės, kad palyginus su ankstesnioji saugaus uosto sistema, privatumo skydo sistema yra gerokai efektyvesnė siekiant patikrinti, ar įmonė atitinka sertifikavimo reikalavimus. Tačiau žvelgiant į ateitį mes tikimės, kad bus efektyvesnis įgyvendinimas JAV, nes mes parengėme ne vieną rekomendaciją. Ypač tai yra atitikties mechanizmas, kuris turėtų būti taikomas po sertifikavimo. Dėl vyriausybės prieigos prie asmens duomenų, tai čia svarbu pabrėžti, jog naujoji JAF administracija tik pakartojo savo įsipareigojimus, kurie buvo padaryti dar Obamos administracijos. Ir mes gavome aišku patvirtinimą, kad e, taip vadinama 28 direktyva e, nebus keičiama. Tai yra vienas iš pamatinių teisės aktų, E, kuriuo remiantis yra pagrystas ir privatumo skydas. Čia reikia pabrėžti, kad PPD 28 e, straipsnio e, galiojimas taikomas iš tiesų visoms žvalgybos veikloms. Metinės pežiūros metu mes gavome daug paaiškinimų, kurie tik tai patvirtina, kad adekvatumo sprendimas buvo padarytas e, teisingai. Tai yra JAF tarnybų prieiga prie duomenų saugumo sumetimais, prie duomenų, kurie buvo perkelti JAF dėl komercinių e, sumetimų, gali, turi būti kryptingas. E, tai yra asmens saugumo laiškai arba, pavyzdžiui, atskira selektyvi prieiga turi būti e, tvirtinama pagal teisės aktus. Tai nėra vien tik tai teisinis reikalavimas, tai atsispindi ir praktikoje. Kaip mes ir aiškiname savo pranešime, tiek e, žvalgybos komiteto pasirinkimai, tiek 702 nuostatos reikalavimai įrodo, e, kad duomenų rinkimas ir jų panaudojimas tikrai nėra vykdomas savavališkai arba diskriminaciniu pagrindu. Be jokios abejonės turime stebėti, kaip e, situacija keisis ateityje, bet e, mūsų darbas bet kokiu atveju niekaip nepasibaigs šios peržiūros paskelbimu. Ir aš jau minėjau užsienio žvalgybos priežiūros įstatymo 702 straipsnį. Ir kaip jūs žinote, JAV kongresas kaip tai dabar ir diskutuoja dėl 702 straipsnio, e, kuris reglamentuoja ir žvalgybos veiklą. Ir kongresas tikriausiai galės pasinaudoti šitą galimybę, galimybę e, kad nustatytų uh, apsaugą ne JAV piliečiams pagal 28 straipsnį. Ir tai leis tik tai įtvirtinti tos apsaugos efektyvumą. Būtų labai gerai, kad jūs taip pat e, susitikdami arba bendradami su JAV kongresmenais pasisakytumėte už tai labai aiškiai. Kitas dalykas yra JAF administracija. Aš puikiai suprantu, kad dėl to kyla nerimas, kuris išriškėjo po, ja, e, po Libė delegacijos vizito JAF. Kaip jūs žinote, daugelis administracijos asmenų ir paskirimo į pareigas buvo e, pakankamai E, saugus, buvo tikrinamas, tačiau pastarojų metų situacija šiek tiek pasikeitė. Ombudsmenas gali atlikti savo funkcijas, tačiau e, tai jisai taip pat gali daryti net gavęs skundą iš europiečių. Dabar ombudsmeno nepriklausomumas garantuojamas e, teisinėmis nuostodomis ir jo bendradarbiavimas turi būti garantuotas su e, būtent e, JAF pareigūnais. Mes taip pat pasisakome, kad 28 e, straipsnio darbo grupė ir toliau dirbtų prie šio proceso palengvinimo. Tačiau viskas priklausys nuo bendradarbiavimo sėkmės. Mes savo ataskaitoje, mes kreipiamės į JAF administraciją, kad e, ombudsmenas būtų paskirtas kaip įmanoma greičiau, nes tai taip pat bus ir JAF įsipareigojimų išraiška. kaip jūs pastebėjote, mes taip pat vertiname ir mm, kitus e, postus, JAF administracijos postus, į kuriuos dar nėra paskirti asmenys. Bet kokia atveju mes dirbsime kartu su JAF administracija ir renksime e, rekomendacijas bei e, jų įgyvendinimą, kad privatumo skydas veiktų ir toliau. Jeigu rekomendacijos nebus įgyvendintos ir jeigu jos jei bus imtamasi prieštaringų veiksmų, nei kad, pavyzdžiui, numatyta mūsų peržiūroje, tai tokiu atveju komisija privalės įvertinti situaciją iš naujo ir padaryti kitas išvadas. Taigi pabaigai norėčiau pabrėžti, kad mūsų supratimu peržiūros procesas buvo puikus e, bendradarbiavimo tarp ES ir JAV pavyzdys. Parlamentas praeitą balandį priėmė rezoliuciją, o Libė komiteto delegacija Liepos mėnesį sutiko su JAF atstovais ir pabrėžė peržiūros svarbą. Tokiu būdu buvo pabrėžta, e, kaip svarbu sklandžiai gyvendinti pakeitimus JAV ir gyvendinti pežiūros išvadas. Kaip jau minėjau, mes labai e, glaudžiai bendradarbiavome su um, kongreso atstovais, kurie irgi prisideda prie Um, pežiūros savo būdu, nes jie patys vertina privatumo skydą. Ir šitas bendradarbiavimas dar tik tai rodo, kaip mes galime sėkmingai bendradarbiauti. Taigi, Jūrovos vardu pasisakau, kad mes bendradarbiautume ir toliau ir lauksiu jūsų klausimų bei komentarų. Ačiū, ponė Stola. Ketinau suteikti žodį koordinatoriams, bet kai kurių iš jų nėra, todėl iš karto perinu prie užsirašusiųjų sąrašo. Kaip jau sakiau, kolegos, prašau kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės, nes e, ketvirtą valandą turėsime svarstyti kitą darbo atvarkės klausimą, lygiai ketvirtą. Ir e, jeigu liks laiko, galėsit pateikti papildomų klausimų, bet svarbiau yra išgirsti atsakymus jūsų klausimus. Taigi, užsirašysiųjų uh, sąrašas. Pirmiausia, ponas Boniai. Labai ačiū. Ačiū už visas įdėtas pastangas įgyvendinti vadinamąjį privatumo skydą ir parengti šią apžvalgą. Mano nuomonė tai yra labai svarbu, rekomendacijų struktūra aiški. Be abejo, tai būtų ir labai naudinga. Pirmiausia, keletą žodžių apie rekomendacijas. E, informavimo gerinimas, kaip apsaugoti e, ES e, piliečius, koks Europos komisijos planas, kaip galėtumėm kartu parengti e, strategiją, kaip dirbti šiais klausimais ir kaip geriau informuoti Europos piliečius apie tai. Antras dalykas. Kaip vertinate galimybę paskirti e, privatumo skydui ombudsmeną? Yra pateikta rekomendacija, kad Junktinė Amerikos valstybių administracija tą turėtų padaryti. Bet tai yra vienas iš pagrindinių privatumo skydo struktūros klausimų. Kaip Jūs nuomonė tą būtų galima padaryti? Dar vienas dalykas. Kaip vertinate padėtį, kuri nėra mums, Europos piliečiams, labai gera, ne, labai palanki? turime informacijos apie tai, kad JAF įmonės viešai skelbia sertifikavimo duomenys, tačiau procesas nėra užbaigtas. Saraše daug kas nėra įrašyta, todėl mes turime padaryti uh, E, Junktinio Amerikos valstybių kolegas, kad įkalbėtume ir Junktinio Amerikos valstybių įmonės, kad įtikintume, jog negalima piknaudžiauti Europos vartotojais. Na ir paskutinis klausimas susijęs su tuo, ką jūs anksčiau jau sakėte. Septynišimtai antros dalies reautorizacijos problema ir užsienio žvalgybos stebėsenos įstatymas FISA. Kaip jūsų nuomonė e, bus šioje srityje dirbama? Kaip? Koks bus galutinis rezultatas? Na ir paskutinis pastebėjimas e, - privatumo ir pilietinių laisvų stebėsinos valdyba. sakėte, kad toje valdyboje trūksta narių, kokie būtų kandidatai jų vietas. Na, bendrai ačiū už jūsų darbą ir jūsų pastangas. Aišku, kad mes savo ruoštų labai daug dirbame, tačiau nėra taip jau lengva daryti spaudimą e, amerikiečiams. Darbas pradėtas, bet iš tiek labai daug klaustukų. Ačiū. Prašyčiau kalbėti nelgiau kaip po dvi minutės. Pone Sipelė. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad parengėte tokią prezentaciją, dėja aš negalėjau jos visos išklausyti. Bet jau ir išgirdusi tai, ką jūs e, sakėte, prisiminiau, kad e, kokios diskusijos vyko e, su jūsų grupelė. Ir ataskaitą aš apie tai skaičiau. Prieš daug metų uh, E, mes girdėjome labai daug pasisakymų ir iš pačios komisijos, kad problemų yra, bet pažanga daroma, padėtis gerėja, daug metų, taip sakoma, galų gale prireikė keturių sprendimų, kad viskas sustotų. Jeigu pradėtume nagrinėti pranešimą detaliau, tai pamatytume, kad tos pačios problemos, kurios egzistavo dėl vadinamojo safe hub, išliko ir privatumo uh, E, skydos rytyje. Paaiškėjo, kad kai kurios įmonės apsimeta, kad jos e, naudojasi privatumo skydų, bet niekada jų nebuvo net prašoma to padaryti. Jos sako, kad pagerino tikrinimą, bet e, interneto svetainėse jokių sertifikavimo ženklų net nepastebime. Taigi dabar yra akivaizdu, kad kartojasi tos pačios problemos, kurios daug metų egzistavo vadinamojo saugaus uosto sistemoje. Ką galime padaryti, kad šioje srityje būtų padaryta pažanga, ką jūs kaip komisija ketinate veikti ir ar turite konkrečių ženklų iš Junktinio Amerikos valstijų pusės, kaip ir kokiu mastu e, bus bendradarbiaujama šiuo klausimu. Dar vienas klausimas. Dėl ombudsmeno. PCLOB valdybos narys vyko Mes lankėmės Junktinėse Amerikos valstijose ir dabar aiškiai jau esame išreiškę, kad negerai, jog toje valdyboje dar trūksta žmonių. Praėjo keli mėnesiai problemos neišnyko. Taigi dar kartą ar turite konkrečių, konkrečių ženklų iš Junktinio Amerikos valstijų pusės, kuria kryptimi bus gerinama padėtis, kaip darbas bus užbaigtas, nes aš nenoriu, kad po metų mes vėl diskutuotume apie tas pačias problemas. Pone Intvel. Um, and, and you, um, Ačiū, ponė Astola, už prezentaciją. Tačiau aš, kaip ir ponė Sipel, e, nesu, nesijaučiu aiškiai suprantanti viską, kas vyksta. Ir man išlieka daug abejonių. Kam apie pranešimą ir jo gyvendinama? E, sukurtas mechanizmas, kuris mano nuomonė e, nėra uh, neklaidingas, nėra tobulas. Net jeigu gyventinimas bus sutvarkytas, mes grįšime prie uh, tų problemų, kurios egzistuoja. Bet ir netgi tie uh, labai migloti saugikliai nėra įgyvendinami. Sakome, kad reikia kalbėti apie sustikimą su žmonėmis, bet kokie yra žmonės, jeigu sutinkam tik su vienu žmogum, kurį paskiria ponas Trumpas. Uh, Ombudsmenas nėra paskirtas praėjus dešimt mėnesių po naujosios administracijos mm, įžengimo į Baltuosius rūmus. Ir jūs sakote, kad administracija labai ilgai dirba. Džiokingai skamba, tai, taigi tiek daug matome uh, e, Junktinio Amerikos valstybių administracijoje pokyčių šiuo metu. Žmonės darbinami, žmonės atleidžiami, procesai vyksta gana greitai, o čia staiga sakome, kad e, viskas per ilgai trunka. Uh, Be to jūs sakote, kad tikitės, kad galimas FISA 7.2 reautorizavimas įvyks. Mano nuomonė tai būtų dramatiška, bet ar jūs manote, kad tai leis sustiprinti FISA saugumo, privatumo saugumą? Atvirai pasakykit, kokie yra realūs šansai, kad šioje administracijoje FISA įstatymas pagerės. Dabargi didelė dalimi E, mes turime pasikliauti administracijos patikinimais, kurie išplaukia iš skirtingų duomenų. Tai kaip gali piliečiai tuo pasitikėti? Aš nemanau, kad kas nors bent jau žino, jog egzistuoja skundų procedūra. Kitas dalykas, dėl ko tie žmonės gali, skirtis, kad, gali skustis, kad jų duomenys kažkas pavogė, jie net nežino, kad jų duomenys pavogti. Ombudsmenas turi tai išsiaiškinti. Skundų procedūra niekad nepasiteisins. Kaip gali žmogus skūstis, jeigu nežino, dėl ko reikia skūstis? Todėl aš manau, kad e, ta sistema, kurią turime dabar, nėra tobula. Jau nekalbam apie gyvendinimą. Jūs sakote, kad tikitės, jog Europos parlamentas jūs parems. palaikant ryšį su JAF administracija, bet aš manau, kad Europos piliečiai tikisi, kad Europos komisija įgyvendins ES teisės aktus ir sutartis. Tuo tarpu Europos komisija neretai to nedaro. Todėl neprašykit mūsų pagalbos, o darykite tai, ką Europos komisija turi daryti, kad apsaugotų piliečių teisės. You, uh, Boss, Vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch Ihnen, Frau. Ponas Boss. Ačiū, ponė Stola. Ačiū už prezentaciją. Aš leisiu jums tik tai susireguliuoti ausinės. Dar kartą jums dėkoju. Der vorherigen Zeiten nie so erfolgt ist die Überprüfung. Ir manau, kad labai gerai, jog mums pavyksta sėkmingai privatumo skydą peržiūrinėti ir organizuoti tokias ataskaitas. Ar girdit vertimą į anglų kalbą? Taigi, gerai, kad peržiūrėt esamą sistemą ir stengiatės patobulinti e, spragas, kurios egzistuoja, ir e, panaikinti spragas, kurios egzistuoja. Kitas dalykas, kai kalbam apie duomenų apsaugą ir diskusijas nuolat vykstančias Junktinėmis Amerikos valstybėmis Manau, kad pažangos darome politinių lygmenių. E, manau, kad e, lankus žingsnis žengtas. Nėra gerai, kad mes neturim nuolatinio ombudsmeno, turime laikiną pareigūną, kuris tarsi turi atlaikyti fronto liniją, bet e, nėra gerai, kad neturim nuolatinio pareigūno, nes laikinas žmogus negali dirbti visų pajėgumų. ar jau gauta nusiskundimų? Ar esate užfiksavę tokių atvejų? E, kurie leistų įvertinti, ar e, apskundimo procedūra pasiteisina, ar nėra procedūra uh, e, skilėta, jeigu galima tai pasakyti. Kitas dalykas kokių apčiuopiamų e, pakeitimų į gerąją pusę yra padaryta. Žinome, kad pati trumpa administracija dar nesugebėjo visų e, pareigybių užpildyti, tai yra viena iš jų problemų, bet šiuo atveju mes turėtumėm labai aiškiai pasakyti. Duomenų transatlantinis judėjimas yra nepaprastai svarbus. Ir jeigu amerikiečiai to nesuvokia, E, tai, kad amerikiečiai to nesuvokia ir įrodo faktas, kad jie nesugeba rasti reikalingų pareigūnų. Mes turime užtikrinti, kad priežiūra būtų išlaikyta, bet to turime suvokti, kokie svarbus yra duomenų perdavimai. E, būtina reikalauti, kad jie savo įsipareigojimus tenkintų. Ar yra kitų e, rimtų nusiskundimų ir kas yra patobulinta? Na ir paliau, pagaliau ponės Argentinį. I'll... Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, kolegos. Pakartosiu daugą jau to, kas pasakyta. Visų pirma, Junktinio Amerikos valstijų ombudsmenas dabar yra laikinai einantis pareigas Ir jis kolegoms, kurie lankėsi Junktinės Amerikos valstijose, aiškiai pasakė, kad neturi pakankamai priemonių dirbti, ne visai aiškiai žino, kokia padėtis. E, e, kolegos aiškiai pasakė, kad PEI klubas nėra e, visiškai, neturi pakankamai darbuotojų ir jeigu kila klausimas, ar yra pakankama apsauga Europos piliečiams, tad galime aiškiai pasakyti, kad ne. Saugus uostas egzistuoja, jis buvo sukurtas abipusio pasitikėjimo principu, bet paskui pastebėjom, kad abipusio pasitikėjimo nebeliko ir tas saugaus uosto principas žlugo, tada buvo sukurtas privatumo skydas. Uh, Ir mes žinome, kad Airijos teismas kreipėsi į Luksemburgo teismą e, praėjusiais metais. Mm, Airijos teismas su Max Trans e, kartu praėjusiu metu spalio mėnesį kreipėsi į Luksemburgo teismą. Ir dabar matome, kad primatumo skydas byra į gabalus, kaip kad ir saugus uostas. Ir greičiausiai tai yra tik tai kosmetinė veikla, nes iš esmės Europos piliečiams niekas kol kas nepasikeitė ir nei kiek nepasikeitė Amerikos technologijų įmonių požiūris į Europos piliečių duomenis. Žalieji reiškia rimtą susirūpinimą ir mes tikrai nelaukiame, kada dar kartą bus peržiūrėtas saugaus uosto ar bus e, sukurtas kitas saugaus uostų mechanizmas, e, iš esmės nepakeičiantis Europos piliečių e, duomenų apsaugos. Aš um, pats dar norėčiau pateikti klausimą, papildydamas kolegas. Ir jūs galite pasakyti, kad komisijos darbe šiam klausimui nėra skiriama dėmesio. Aš kalbu apie uh, teisės saugos klausimus e, tais atvejais, kai informacija yra perdodama socialinė žiniasklaida, pavyzdžiui, per Facebooką. Teisės saugos institucijos dar negali gauti tos informacijos, neturi teisės informaciją naudotis, ką Europos komisija daro, kad ištirtų padėtį, e, kaip teisės saugos institucijos gali gauti informaciją, kurio perdodama per vadinamąjį saugų uostą. Na ir dar vienas bendresnis klausimas kuo dabartinė padėtis yra geresnė negu saugaus uosto padėtis. Šiek tiek laiko yra, todėl galėsite mus paaiškinti detaliau. The... Dėkui už klausimus, kai kurie tie klausimai bendro pobūdžio, kai kurie konkretesni. Uh, nuo pagrindinio klausimo pradėsiu. Ar čia vėl kalbame apie tą pačią saugaus uosto sistemą? Mes komisijoje turėjome tą patį saugaus uosto sprendimą prieš akis, kai pradėjome dirbti. Žinojome, ką JAV įstatymai sako mm, apie galimybę prieiti prie duomenų, gauti duomenis Mes manome, kad pasirinkdami tam, tai saugiaus uosto sistemai atsakėme į daugelį klausimų. Tai tas skydas tikrai nėra tas pats, kas saugus uostas. Ką pirmiausia norėčiau pabrėžti, o dabar tie konkretūs klausimai dėl informavimo. Pavasarį mes dirbsime su e, duomenų apsaugos pareigūno, ne, su duomenų apsaugos reglamentu. Ir tai irgi yra susiję su žmonių informavimu apie duomenų saugojimą. Ir tada, manau, bus lengviau ir suprasti privatumo skydo sistemą. E, glaudžiausia, e, labiausia su šiuo klausimu dirba domenų apsaugos pareigūnai ir manau, kad tas bendrasis domenų apsaugos reglamentas ir domenų apsaugos regla, pareigūnų darbas leis padidinti informatumą. Kalbant apie visą šią privatumo skydo sistemą, tai aišku, kad sprendimus priima JAF vyriausybė ir mes juos spaudžiame. Ir Europos parlamentas nesėdi sudėjęs rankų ir per privatumo skydo peržiūrą irgi mm, svarbiausiam duomenų apsaugos klausimam skiriame didžiausią dėmesį ir buvome užtikrinti, kad tos procedūros, kurios yra dabar JAV, m, mm, užtikrina tinkamą domenų apsaugą, net, net ir e, laikinai einanti pareigas ombudsmenė gali užtikrinti viską, kas reikalinga. Galima pateikti skundus, Europos piliečiai gali pateikti skundus ir taip pat buvo kalbama apie bendradarbiavimą su generaliniu inspektoriumi ir su įvairiais žvalgybos padaliniais. Visat galima sakyti, kad čia vienos šalies pareigūnai tik kalbasi su kitos šalies pareigūnai, bet aš mačiau, kaip rimtai tie žmonės žiūri savo darbą, e, kaip generalinis inspektorius e, paaiškino, kaip gaunama informacija žvalgybos sistemoje ir kokios yra procedūros. Kalbant apie sertifikavimą, įmonių sertifikavimą pagal privatumo skydo sistemą, yra įmonių, kurios dar neturi to sertifikavimo. Mes sakėme, kad įmonės. Noriu pasakyti, kad mm, turime gauti to, į, kad turi būti informacija apie įmonės sertifikuotas pagal privatumo skydo sistemą. Taip pat noriu pasakyti, kad JAV turi rimtas e, procedūras, taip pat ir informacinės procedūras, kurios yra naudojamos. Ir dabar jau sistema yra, bet dabar reikia stebėti, kaip ta sistema veikia, ar tinkamai jinai veikia. Dėl 702 ar mes žinom, kas toliau bus. Negalim sakyti, kad JAV žengia atgal, grįžta atgal. Bus išlaikytas 702. Toliau, ar tie saugikliai, kurie yra, bus ir toliau naudojami, to negaliu dar pasakyti. Matysime. Vienas. Viena atstovė per mūsų susitikimus sakė, kad jinai dabar likus vienintelė narė ir kvorumo nebėra. Bet tai reiškia, kad visos iniciatyvos, kurios jau pradėtos, gali būti tęsiamos toliau, tik naujų iniciatyvų negalima pradėti. Pirmininka, e, prezidentas Trumpas yra paskyręs e, pirmininką, bet e, jį dar turi tvirtinti Senatą. Mm, kalbant apie tas įmonės, kurie, kurios gali apsimesti, kad jos yra pagal privatumo skydo sistemą veikiančios įmonės. Noriu pasakyti, kad informacinių technologijų pasaulyje gali būti įvairūs mechanizmai, leidžiantis išsiaiškinti, ar yra tokių apsimetusių įmonių, kurios realiai nėra sertifikuotos pagal privatumo skydo sistemą, bet sako, kad yra. Tai tą galima išsiaiškinti naudojantis šio laikinėmis technologijomis. Dar buvo klausimas, kuo e, ta privatumo skydo sistema skiriasi nuo saugaus uosto sistemos. Galbūt tai ta pati sistema. Manau, kad tai, kad ši sistema mm, buvo mm, kuriama remiantis saugaus uosto, mm, atsispiriant nuo to saugaus uosto sprendimo, leido mum sukurti kitokią sistemą. Ir JAV taip pat supranta, kad mes galim nuolat prašyti jų tobulinti tą privatumo skydo sistemą, jei mums nepatinka, kaip jinai veikia. O dabar buvo dar klausima, ar ta nauja sistema negali vėl kaip šrems bylos atveju būti apskusta teismui. Matysim, manau, kad ne. Daug naujų pareigūnų atsirado JAF. administracijoje, valstybės departamente situacija vis tiek dar išlieka sudėtinga. O mes tik galim spausti JAV 702 kongresas čia sprendžia dėl to. O dėl ombudsmenės, tai mes klausėme mm, apie tai, kokios konkrečios procedūros yra numatytos ir ar ombudsmenė gali iš tiesų e, tuos skundus nagrinėti ir juos reaguoti. Ir iš tiesų matėme, kad yra reikalinga struktūra, reikalingi mechanizmai skundams nagrinėti ir yra bendradarbiavimo, mm, procedūros bendradarbiavimas numatytas su generaliniais inspektoriais. Ar mm, buvo mm, pastebėtas koks nors pagerėjimas vertinant ombudsmenės paskirimą. Nelabai ką čia papildomo galiu pasakyti. Nemanau, kad galim sakyti, kad JAF nežino, koks svarbus dalykas yra tas duomenų judėjimas. Tų sertifikatų administravimo stebėjimo įgyvendinimo sistema būtent ir rodo, kaip veikia tas privatumo skydas. Šrems byla tai yra uh, klausimas dėl asmens apsaugos duomenų, bet jis kaip ir atspindi visą mm, sistemą, kuri yra mm, skirta asmens duomenų naudojimui ir, jos, ir, ir jų apsaugai. Toliau, e, JAF ir Junktinės karalystės Facebooko mm, naudojimas tose šalise ir galimybė iš Facebooko pasimti ir naudoti asmens duomenis. Kaip tą galėtumėt pakomentuoti? galbūt aš čia galėčiau į tą klausimą atsakyti. Mes um, praėjusią Liepą, uh, rengdami sprendimą, šiuos dalykus nagrinėjome, kalbėjome su JAV teisingumo departamentu ir ribojimą, galima ribojimą, kurį čia galima būtų įvesti. Taip pat kalbėjome apie, apie atitinkamus reikalavimus, kai vyksta tyrimas dėl tam tikro įtariamojo ir kokios yra teisų gynimo priemonės. Tai mes galime pasakyti, kad e, čia taikomas šiame kontekste proporcingumo reikalavimas ir tai, kas numatyta, atitinka tą proporcingumo reikalavimą Ir dar yra mm, vienas mm, dalykas, kuris pagerina situaciją, tai vadinami tie geg nurodymai, kai įmonės e, prašoma pateikti duomenis apie kažkokį asmenį, tai E, prašoma, kad įmonė to asmens neinformuotų, nes tai gali patei, e, pakengti baudžiamajam tyrimui. Bet dabar ta jau galimybė to asmens neinformuoti yra ribojama. Nes atsirado reikalavimas peržiūrėti šią nuostatą ir jos taikymą, kas kažkiek, kas kažkokį laiko tarpą. Taigi yra saugikliai, yra numatytas tam tikras nuostatų taikymo ribojimas ir mūsų nuomonė yra pakankama apsauga. Ir čia, pasinaudodamas progą, dar vieną dalyką norėčiau, jei pirmininkas neprieštaraus, paminėti. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad privatumo skydas mum atvėrė kaip ir komunikavimo kanalą su JAV, su JAV nacionalinėmis žvalgybos tarnybomis. E, dalyvauja e, Teisingumo ministerijos, nacionalinio saugumo ir žvalgybos agentūros direktoriaus tarnybą. Ir kalbant apie 702, tai yra keli pasiūlymai dabar. Ir nebūtinai visi jie išplečia žvalgybinės ar, ar stebėsenos galės nes yra ir tokių pasiūlymų, e, kurie numato papildomų saugiklių taip pat ir užsieniečiam, kad e, tos papildomos apsaugos priemonės galiotų ir užsieniečiam. Tai manau, kad mes tokiom iniciatyvom turėtume pritarti ir tikimės, kad ir parlamentas tom iniciatyvom pritars. E, pone Intvelt, labai, labai trumpai prašyčiau Aš manau, kad viską, ką jūs sakėte, yra tik biurokratinė tuštybė ir nėra jokių realių apsaugos priemonių. Norėčiau paklausti, kur komisija nubrėžė tą liniją. 16 metais ta sistema buvo patvirtinta ir esant ponui Trumpui dar nėra net e, tikro nuolatinio ombudsmeno nėra jokio nuolatinio ombudsmeno, jūs tik pasiremėte e, tais, remetės tik tais žodžiais, kuriuos girdite iš administracijos JAV ir iš įvairių JAV tarnautojų, bet komisija turi priimti sprendimą ir pareikalauti, kad JAV administracija iš tiesų įgyvendintų tuos pris, dalykus, kurių, e, kuriuos yra įsipareigojusi padaryti. Ir nejokinga, čia tikrai visai nejokinga. Pirmininkas, dar steikime žodį. Poniai Tina Astolai, noriu pasakyti, kad yra tas P-Club ir jie dirba atlieka peržiūras ir net ir vienas narys gali skelbti savo ataskaitas. Ir kaip jau minėjau, pirmininkas yra paskirtas. Ir tai jau žingsnis į kvorumą. Tai aš sakyčiau, kad tokia sistema yra. O dėl ombudsmeno, nors ir nenolatinio, tas laikinas ombudsmenas turi visas nuolatinio ombudsmeno galės, yra visos procedūros, bet kol kas nėra buvę jokių skundų. Kai bus pateiktas pirmas skundas, tada mes ir matysime, ar sistema veikia ar ne. Dėkoju. Atvykime su komisarė Jūrova kitą savaitę susitikti arba bent jau 21 lapkričio. Dėkoju ponė Astolo, dėkoju jūsų darbuotojams. Labai dėkojame, kad atėjote pas mus. Toliau matau, kad vicepirmininkas jau yra atėjęs. Taigi galėsime ir labai sklandžiai pereiti prie kito, ketvirtojo darbo tvarkės klausimo.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 Good afternoon, colleagues. We move to point four of the agenda. Sveiki, kolegos. Mes persime prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Naujausi įvykiai Lenkijoje ir jų poveikis teisiniai valstybės ir keisimės nuomonės su Europos komisijos pirmininko pirmojo pavaduotoju Fransu Timmermansu. Sveikinamės. Sveiki atvykę į mūsų komiteto posėdį. Kolegos, jūs žinote, kokie įvykiai. Procesas e, buvo pradėta 16 metų sausio 13 dieną, jinai pradėjo dialogą dėl padėties Lenkijoje ir dėl to, kokia ten yra padėtis, teisinės valstybės problemos. Ir šiandieną galime pasakyti, kad rūpiučio mėnesį ponas Timirmansas jau lankėsi mūsų komitete ir keitėsi, keitėmės nuomonėmis. Šiandieną jau yra kita diskusija po spalio mėnesio pirmininkų sueigos priimto sprendimo, kuris mūsų komitetui e, suteikė teisę surenkti diskusijas dėl padėties Lenkijoje, ruošiantis diskusijoms arba debatams plenarnėje sesijoje lapkričio mėnesį Strasbūrė. Taigi sveikinusiu su vicepirmininku. E, prieš suteikdamas jam žodį, aš pats turiu pasakyti, kad po jo kalbos paaiškinsiu, kokie, kokios laikysimės procedūros. Bet prieš tai turiu pasakyti, kad mes diskusijoms esame numatę 15 minučių, taigi kiekvienam skirsime po 2 minutės klausimams, o vicepirmininkui skirsime 10 minučių. O toks, toks, toks bus mūsų uh, pokalbių grafikas. Taigi žodį iš karto suteikiu pirmininkui. Ačiū, ačiū, kad pakvietėte mane į komitetą ir aš pabandysiu pristatyti naujausias e, žinias apie Lenkiją. Taigi 22 rūpiučio aš jūs informavau, kaip komisija parengė rekomendaciją, kurią įsiuntė Lenkijoje Liepos 22 dieną ir Liepos 28 buvo pradėta pažydimo procedūra. Komisija yra labai susirūpinusi dėl teisinės sistemos Lenkijoje, dėl parlamento patvirtintų teisinių aktų, kuriais padaryta neigiama, e, neigiamas poveikis e, teismų sistemai. Ir rekomendacijoje taip pat aptariama ta grėsmė teisiniai valstybė dėl to, kad e, buvo pakeistas konstitucinis teismas ir kilo abejonių dėl jo nepriklausomumo bei jo legitimumo nes tai prieštarauja normaliam įprastam konstituciniam teisėjų paskirimo procesui. Ir Lenkijos valdžia nuolat atsisako skelbti konstitucinio teismo sprendimus. Taigi mes raginame atstatyti teisinės valstybės principus ir e, laikytis e, Lenkijos konstitucijos. Konstitucinis teismas vadina svarbu vaidmenį ir e, turi būtent užimti tą pagrindinį vaidmenį visoje formos sistemoje. Nuo jo priklauso ir visa teismų sistema, kuri jau dabar galioja. Ir aš jūs informavau rūpiučio mėnesį, kad Lenkija atsakė, kad neva mūsų rekomendacijose nėra konkrečių nurodymų, kaip elgtis. Kasgi įvyko po to? Nepaisant to, kad Lenkijai nusintėme keturis e, laiškus ir kvietėme susitikti, turiu mm, apgailestauti, kad e, jie nesutiko su mumis susitikti. Jie tik mums e, atsakė raštu. Taigi mūsų kvietimai susitikti vis dar galioja ir mes tikimės, kad dialogas prasidės. Dėl e, pažeidimo procedūros tai Lenkija atsakė formaliu laišku ir pabrėžė, kad jie nepažeidė es teisės. E, Rūksėjo 12 dieną komisija nusintė Lenkijai pagrystą nuomonę. Lenkija, e, komisija vis laikosi pozicijos, kad Lenkija elgesi neteisėtai nustatydama amžiaus ribą Mm, teisėjoms moteriams, norinčioms kandidatuoti į teis, į konstitucijos teismą. O tai prieštarauja tiek e, es sutarčiai, tiek tam tikroms direktyvams. Mat, e, teisingumo ministras turi įgaliojimus keisti teisėjų, konstitucinio teismo teisėjų amžių, kai jie yra paskiriami ir tai tikrai prieštrauja e, Europos e, žmogaus teisų hartijos 47 straipsnį. Taip pat yra pakankamai e, migloti kriterijai pratesti dabartinio konstitucinio teismo teisėjų mandatus ir praktiškai jų nebeįmanoma pakeisti. Ministras turi tuos įgaliojimus tiek skirti, tiek e, pakeisti teisėjus tokiais atvejais, jeigu um, nagrinėjimosios teisės bylos. Taigi mes e, pareikalavome, kad situacija būtų ištaisyta. Dėk Belavėžo miško kirtimo, e, tai tas kirtimas buvo tęsimas nepaisant e, Teisingumo teismo sprendimo. Teisingumo teismo didžioji kolegija e, surengė posėdį ir sprendime nusprendė taikyti laikinos apsaugos priemonės. Taigi mes pasisakome už teisinės valstybės priemonių atstatymą šalyje nes teisinės priemonės yra mūsų bendra atsakomybė tiek komisijos, tiek Lenkijos ir mes turime užmėgsti tą dialogą ir ieškoti sprendimų. Tuo pat metu prezidentas Duda mm, patvirtino du aukščiausio teismo ir konstitucinio teismo e, reformavimo įstatymus. Taigi mes labai atidžiai sekame, kokia yra dabar padėtis. Mes e, savo vertinimą grindžiame es tiek tarptautiniais teisiniais standartais, o jų privalu laikytis, vykdant bet kokią teisinės sistemos reformą. Ypač teisėjų nepriklausomumo principas, taip pat teisėjų pakeitimo principas ir e, jų nepriklausomumas nuo vykdomosios valdžios. Teisinės valdžios nepriklausomumas yra privalomas ne tik vykdant funkcijas, bet ir e, kuriant šitą sistemą. Labai svarbu užtikrinti tą nepriklausomumą, kad būtų išlaikytas demokratinės visuomenės pasitikėjimas teisinė sistema. Ir pastarojų metų komisija pastebė, kad šitų naujų įstatymų projektai kelia susirūpinimą dėl to, kad nesilaikoma mano minėtų principų. Galiu pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, aukščiausiojo teismo įstatymo projektas numato, kad e, dabartinis pirmininkas ir pirmasis vicepirmininkas uh, jiems yra sumažintas pensinis amžius. Ir e, taip pat yra įmanoma pratesti jų mandatą be jokių kriterijų arba pagristų sprendimų. Taip pat įstatymo projektas dėl teisinės sistemos numato, kad teisėjai yra skiriami pažeidžiant ES teisę. Kitaip sakant, teisėjų skiria kiti teisėjai. Tai yra tos valstybės tarybos e, teisėjų skiria kiti teisėjai. Komisija ir toliau stebės susidariusią situaciją ir gruodžio mėnesį skelbs kitas savo rekomendacijas. Mes taip pat paprašėme ir Europos tarybos paskelbti savo nuomonę dėl mano minėtų dviejų įstatymo projektų. Ir dabar į Lenkijos institucijos privalo atsižvelgti į komisijos rekomendaciją išreikštą susirūpinimą ir įvairių komitetų e, rekomendacijas. Mes pastebime, kad dėl šitų įstatymų buvo e, išsakyta labai aiški nuomonė ne tik iš ES, bet ir iš tarptautinės bendruomenės. Europos teismų tinklų, tinklo atstovai taip pat įsakė neigiamą vertinimą. O taip pat jungtinių tautų specialusis pranešėjas dėl teisėjų nepriklausomumo, Juan Garcia Saja, irgi laikosi nuomonės, kad Lenkijoje grėsia didžiulė, grės, e, didžiulė rizika teisėjų nepriklausomumui. Jo nuomonė turėtų suvaidinti vaidmenį vykstant diskusijom Lenkijoje dėl šitų įstatymų. Noriu dar kartą pakartoti, kad valstybės narės institucijos pačios gali vykdyti reformas, tačiau vykdydamos reformas jos turi laikytis teisinės valstybės principų, nes tai yra visų valstybių narių e, principai, kurių jos pasižadėjo laikytis įstojusios į ES. Todėl teisėjų taryba yra žinoma valstybės narės prerogatyva, tačiau e, šita institucija privalo būti nepriklausoma. Ir Tas nepriklausomas turi būti garantuojamas laikantis standartų. Taigi es komisija ir toliau sieks konstruktyvaus dialogo, kad būtų sugražinta teisinės valstybės struktūra Lenkija. Mes ir toliau laikysime savo įsipareigojimą. O dabar noriu padėkoti Europos parlamentui ir ypač šio komiteto nariams už tai, kad jie nuolat pasisakė už teisinės valstybės principų laikymasi Lenkijoje ir uh, darė atitinkamas jai spaudimą. Ačiū. Ačiū dabar. Skripasi koordinatorius. Nekalbėkit ilgiau kaip dvi minutės. Ir kai jūs baigsit savo klausimus, vicepirmininkas galės atsakyti, visi užsirašusiai galės kalbėti. Jeigu dar norit kalbėti, galite užsirašyti, netrukus jau e, baigsim registravimosi procedūrą. Pone Metsula, EPP koordinatorė. Ačiū, pirmininkė. Stengsiu kalbėti tiek laiko, kiek man skirta. Ačiū vicepirmininkė Timermans, kad dar kartą atėjo pas mus šioms problemams aptarti. Ir e, galėsime kalbėti apie teisingą teisės viršenybės principą įgyvenimo valstybėse narėse. Šiandien kalbame apie padėtį Lenkijoje, bet e, matėme, kad visai neseniai ir Maltos, ir Bukarešto gatvėse buvo demonstruojama reikalaujant apginti teisės viršenybės principą, teisinę valstybę, kovoti su korupcija. Pirmą kartą aš šiame komitete kalbu po mūsų žymiosios žurnalistės Maltoje nužudimo. Ir tas smurtas parodo, kokiu trūkumu egzistuoja mano pačios tėvynėje. Todėl jūs suprantate, kad teisės e, valstybės apginimas yra man asmeniškai labai svarbus, kaip ir tiems žmonėms, aš atstova, kuriems aš atstovauju. Antrajame straipsnė yra sakoma, kad ES yra įkurta stengiantis uh, įtvirtinti e, žmogaus orumo, laisvės ir kitus principus. Mes šios straipsnius nuolat cituojame, tai yra vertybės. Uh, sukuriančios teisingumą, sukuriančios Europos Sąjungą. Bet Europos Sąjunga dar niekada neiškilo tokių sisteminių grėsmių, kokiu matome dabar. Lenkijoje, kaip jūs sakėte, Europos komisija pasirinko labai griežtą poziciją teisingumui apginti. Aš džiaugiuosi tuo, bet tuo pat metu turime reikšti rimtą susirūpinimą dėl įvykių Lenkijoje ir rimtą susirūpinimą dėl to, kad Lenkijos vyriausybė nenori pradėti konstruktyvos dialogos Europos komisija. Tai yra apgailėtina. Mes esame rimtai susirūpinę dėl siūlomo įstatymo dėl nacionalinės tarybos ir teismų. Mums dar kyla e, neiškumų ir dėl siūlomo teismų įstatymo bei nevyriausybinio organizacijų finansavimo įstatymo. Taip pat labai rimtų problemų kyla dėl žiniasklaidos reguliavimo įstatymo, kuris yra siūlomas priimti Lenkijoje. Visą tai rodo, kokių trūkumų egzistuoja mūsų valstybėse. Nei parlamentas, nei Europos komisija negali nekreipti dėmesio, tai mes turime duoti labai aišku signalą ir e, turime pareikšti, kad e, stengiamės kalbėti apie pagrindinių e, laisvių ir principų apginimą Lenkijoje. E, mano valstybės ir visų Europos Sąjungos e, piliečių labui. Turime kalbėti apie tai, kad ES nėra tik ekonominis projektas. Mes turime apginti pagrindinės vertybės ir negalime nuvilti savo žmonių, skaitant ir Lenkijoje. Kolegos prašyčiau kalbėti neilgiau kaip po dvi minutės. Socialdemokratų vardu, ponė Sipil. Labai ačiū. Kodėl? Kodėl teisės viršybė tokia svarbi? Man atrodo, pats komisijos narys Timermans prieš kelis mėnesius plenarinėme posėdėje sakė, kad teisės viršenybė yra pagrindas užtikrinantis demokratijos egzistavimą. Vis su tuo visiškai sutinku, nes tai, ką matome Lenkijoje, yra žymiai svarbiau negu tai, kad viena valstybė narė ar kita nesilaiko pavienio įstatymo. Kai kalbame apie teismų nepriklausomybę, turim suprasti, kad ne įstatymas čia e, susiduria su grėsme. Kalbame apie demokratijos susviravimą. Mes turim kalbėti apie tai, kad e, valstybė neturi kontroliuoti teisėjų per jų kadenciją. Tai, kas siūloma dabar, nėra demokratija. Tai sukeltų grėsmę turimai demokratijai. Vis tik dar turiu pasakyti, kad aš labai gailestauju, kad e, diskutuoti pradedama taip vėlai. Jau šių metų pradžioje pradėjome kalbėti apie tai, tačiau dėrybų pabaigos dar nesimato ir nematau, kada padėtis Lenkijoje iš esmės pasikeis. Tai man kelia labai rimtą susirūpinimą. Pažiūrėkime, ką daro Lenkijos žmonės. Man atrodo, jie nusipelno geresnio gyvenimo. Pažiūrėkime istoriją, pažiūrėkime, kiek Lenkijos žmonės kovojo kad uh, e, pasiektų laisvę. Jie nusipelno gyventi laisvoje, demokratiškoje visuomenėje. Jie žino, kad jų dabartinė vyriausybė to negali užtikrinti. Todėl mes turime likti vieningi ir užtikrinti, kad tokia padėtis, kokia yra dabar, būtų pakeista ir padėtis pasikeistų visose valstybėse narise. Kaip ką tik Roberta Metsula sakė, Lenkija nėra vienintelė valstybė. Teisės viršenybė turi būti užtikrinta visose valstybėse narise ir mes kartu turime stiprinti demokratiją visiems e, ES piliečiams, kurių yra daugiau negu 500, tūks, 500 milijonų. Pone Stevens. Dank u wel, meneer de voorzitter. U sprak, meneer uh, Timmermans, begin oktober in het. Ačiū. Pone Tibermans, jūs spalio pradžioje plenarnėme posėdėje kalbėjote apie Katalonijos klausimą. Ir aš puikiai prisimenu, ką jūs tada pasakėte. Manėte, kad policijos, Ispanijos policijos įsikišimas buvo proporcingas, paskui Ispanija mm, atsidievagojo, pasakė mėja kulpą ir pasakė, kad ji e, nėra atsakinga už tai, kas vyko ir e, Europos komisija, sutarčių e, sargė apginė tai, ko neįmanoma apginti. Katalonijos e, e, ministras e, buvo, ministrai buvo areštuoti ir mūsų komisijos prezidentas nieko nesako. Europos komisija nieko nepasverkė, bet dabar, kai tik Lenkija priima įstatymą, kuris jums nepatinka, pradeda greitai reaguoti. Ir šiuo atveju, aš manau, jūs uh, vadovaujatės e, moralizavimo principų. Betgi skirtingus principus taikote skirtingoms valstybėms. Ką kitai reiškia? Ar tai reiškia, kad Europos projektų artėja galas? E, jeigu įstatymas jums nepatinka, tai e, pradeda reaguoti, o jeigu iš tiesų yra pažeidžiama žmogaus teisės, nieko nesakote, tai ar ES teisė yra pritaikoma selektyviai? prašyčiau neleisti ploti, ne, neploti, nes laiko neturim. Sofint Velt vietoj Natalie Grisbek. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Timermans už detalų šios temos pristatymą. Kaip ir jūs, aš labai tikiuosi, kad kada nors sulauksime dialogo, bet kol kas nepanašu, kad tai bus greitai. Aš norėčiau sužinoti, kokie jūsų nuomonė bus policijos ir teismų, kokios įtakos tai padarys policijos ir teismų bendradarbiavimui. Jeigu jūs dabar matote, kad Lenkijos teismų šiuo metu negalime traktuoti kaip nepriklausomų, kaip elgsime su tokiais dalykais kaip Europos arešto orderis, e, ekstradicijos orderis, keitimasis informacija arba net įmonių ginčiai, komerciniai ginčiai, ginčiai ar valstybės administracijos uh, E, e, ginčiai viešųjų pirkimų atveju. Ar kitos valstybės privalo pripažinti ar apsimesti, kad pripažįsta Lenkijos teismų sprendimus. Antras dalykas, mes labai daug kalbame apie teismus, tai aišku yra labai svarbu, bet aš iš tiesų reikalauju, kad būtų kalbama apie antrojo straipsnio nuolatinius pažeidimus. Jis yra taikomas ir žodžio laisviai, nevyriausybinių atveju, e, organizacijų atveju, apie žiniasklaidos pluralizmą, čia yra kalbama apie moterų teisės ir panašiai. Ir aš tikiuosi, kad Europos komisija e, į tai atsižvelgs. Ir galiausiai, jūs visi puikiai žinote, kad Parlamentas reikalauja, jog reikia bendro mechanizmo pagrindiniams teisėms ir e, užtikrinti ir demokratiją išlaikyti. Aš džiaugiuosi ponios Metsulos pasisakymu. Sveikinu, tai, e, pritariu tam, ką ji pasakė apie pavardų. E, kolegos labai aiškiai pasakė, kad tai ne Lenkijos problema. Mes kalbame apie tai, kad daugelį skirtingų valstybių nėra laikomas Europos standartų, todėl reikia bendrojo mechanizmo. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija pagaliau paskelbė, jog E, bus siūloma kažkas panašaus į mechanizmą, bet man labai neramu dėl to, kokia kryptimi bus pasukta. Jūs sakote, kad tai turėtų būti įtraukta Europos semestrą. Man atrodo, kad to nepakanka. Turime pasirinkti žymiai griežtesnę poziciją ir Europos parlamentas čia turėtų būti išgirstas. Kolegos, prašyčiau kalbėti tiek laiko, kiek jums leidžiu. Ponios Ernst vardu, ponės Pinelį. Grazie, prezidente. E... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti Tirmemansui. Ir norėčiau paklausti, kaip mm, laikysis, kokios pozicijos laikysis komisija pagal e, septintąjį straipsnį, jeigu Lenkija nesilaikys savo įsipareigojimų. Noriu priminti, kad po Europos parlamento rezoliucijos patvirtinimo buvo Lenkijoje patvirtintos um, tam tikros priemonės, kurios iš tiesų buvo dar žalingesnės teisiniai sistemai. Štai prezidentas Dūda kai kurias um, tas priemonės vetavo, bet uh, nepaisant to yra kitų uh, teisinių priemonių, kurios kelia labai didelį nerimą, pavyzdžiui, dėl imigracijos, dėl pabėgėlių sugražinimo prie sienos su Baltarusija ir taip pat dėl e, žiniasklaidos laisvės. Visos tos priemonės apribojo tiek žodžio laisvę, tiek ir pačias diskusijas dėl Lenkijos istorijos. Taip pat buvo patvirtintos ir kitos priemonės dėl um, interneto griežtos priežiūros bei stebėsenos uh, E, susijusios su teroristinė veikla. Taip pat, mano supratimu, buvo pažeistos ir moterų teisės, kuomet joms buvo draudžiama naudotis kontracepcinėmis priemonėmis, o taip pat nesuteikta moteriams jokių galimybių kreiptis į e, medikus. Taigi, kas bus daroma su septintojų straipsniu, jeigu, pavyzdžiui, nebus pasiektas susitarimas? ir galbūt yra numatyta išaldyti Lenkijai skirtą finansavimą. EF, e oh, sorry, Greens, Žaliųjų vardu ponės Argentinį. Thank you, Chair. Uh, chair, um, next to all the... Uh, kolegos, beveik visus teisės viršenybės e, trūkumus įvardino e, komisijos nariais. Bet prisiminkim dabar, kas dedasi su pabėgėliais ant Lenkijos ir Baltarusijos sienos. Nepamirškime, kad moterų reprodukcijams teisėms iškilo grėsmė. Nepamirškime, kad yra keičiama susirinkimų laisvė. Nepamirškime, kad yra daug problemų dėl nevyriausybinio organizacijų finansavimo. Visa tai e, net nebeverčia mūsų kartoti to e, griežto e, pasisakymo, griežtos pozicijos, kurią įvardino ponas Timermanas. Kokių kriterijų Europos komisija turi laikytis, kad antrojo straipsnio procedūra e, nenumatytų to, ko jūs siekėte ir kad būtų pritaikyta septintojo straipsnio sistema? Aš sekiau visą įvykių eigą, bet kažkur gale aš e, pražiopsojau išvadas. E, Nemanau, kad e, išvada turėtų būti tokia. Laukime, kol parengs ataskaitą gruodžio mėnesį Venecijos komisija. Išvada turite padaryti jūs, pritarint mums. Negalime keturis kartus reikalauti išvados. Mes reikalavome keturis kartus pokalbio su jumis. Taigi, ką mes iš tiesų tiksliai būtent turime padaryti? Ką jūsų nuomonė iš tiesų galime įrodyti? kad, galėtų, būt, kad būtų galima išbandyti uh, kitas procedūras negu tik antrojo straipsnio procedūra. Ji jau yra išbandyta ne kartą. E Ponios Winberg iš FDD nematau. NF vardu ponas Zelstra. Ir jo nėra. Prašom, kermas vicepirmininkė, pirmiausia, jūsų atsakymas ir paskui suteiksiu žodį koordinatoriam. E, atsiprašau, jūsų atsakymai į koordinatorių klausimus. Um, mis... E, norėčiau, kad nesusidarytume klaidingo įspūdžio. Čia buvo Katalonijos klausimas iškeltas, bet ne jį mes šiandien svarstome. Bet kolegė, kuri iškėlė tą klausimą, sakė, kad aš sakiau, kad Ispanijos valdžios reagavimas į referendumo situaciją buvo proporcingas. To aš nesakiau. Bet tam tikrom aplinkybėm esant įstatymų viršenybės išlaikimas yra įmanomas ir proporcingai panaudojant jėgą. Bet aš tikrai to nesakiau, ką čia parlamentarė man priskyrė. Taigi, ir esu labai aiškiai pasakęs, kad jėga smurtas nėra niekada sprendimo priemonė. Kitas dalykas, šiandien mes kalbame apie Lenkiją. Ir man nepatinka, kai m, mm, turime temą, bet prie jos ją svarstant bandoma nukrypti į lankas. Tas nukrypimas į lankas man yra neprimtinas, nes kai svarstome vieną klausimą, tai turime jį ir svarstyti. O apie kitus klausimus vėliau pakalbėsime. Ir taip pat sakysiu ir poniai Deivis. Jei norite, kad aš kitus klausimus su jumis apsvarstyčiau, tai prašom, aš visat pasirengęs tą padaryti. Ta žinote, šiandien mes kalbame apie situaciją Lenkijoje ir nenorėčiau, kad nukreiptumėt diskusiją šio klausimu uh, į kitas sritis, kur jūsų komentarai irgi, tiesą sakant, nukrypsta nuo esmės, bet klausimas šiandien ne tas. Klausimas yra Lenkija. Klausima, kodėl komisija nesinaudoja septintos straipsnio ar kitomis priemonėmis, kurias turi. Mes norime, kad E, Lenkijos e, valdžia tuos du naujus įstatymus skirtus Konstituciniam teismui ir apskritai teismams e, tuos du įstatymų projektus priimtų, kad jie atitiktų teisinės valstybės principus. Ir labai tikimės, kad Lenkija tą padarys. Aš norėčiau tiesiogiai tą pasakyti Lenkijos valdžiai, bet sakau netiesiogiai per jūs. O antras, tai įstatymas dėl paprastų teismų e, veik, e, veikimo principų turėtų atitikti ES teisę, tai yra, kad pensinis amžius tiek vyram, tiek moteriam turi būti vienodas. Ir toliau teisingumo ministras negali įtakoti uh, E, sprendimų dėl atskirų teisėjų, dėl jų e, darbo laiko pratesimo, tai yra, kad jie galėtų, būdami pensininkai, toliau dirbti, ar dėl tam tikrų teismo pirmininkų atleidimo, tai teisingumo ministras neturėtų kištis į šiuos dalykus. Taigi Lenkija turi uh, gražinti konstitucinio teismo legitimumą ir nepriklausomumą. Tai to mes prašome Lenkijos valdžios ir to, ką prašo komisija, atitinka e, tai, ką prašo tarptautinės organizacijos. Ir jei Lenkija to nepadarys, tai mes tada turėsime naudotis kitomis priemonėmis, kurias turime norite, kad pasakyčiau, kokias tas priemonės naudosime, dabar to nesakysiu. Ir noriu priminti jūsų komitetui, kad parlamentas gali pats priimti sprendimus, prisimti savo atsakomybę. Čia tą galite padaryti, kada tik norite. Pone Infeld klausė, kokios bus pasiekmes policijos bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Žinote, kad čia viskas yra grindžiama abipusių pasitikėjimų. Ta ponė Intvelt puikiai žino ir jei teisingumo sistema nėra tinkama, tai, tai tas bendradarbiavimas, aišku, nukenčia teismų nepriklausomybė šiame bendradarbiavime yra būtina, bet to yra neįmanoma tokio bendradarbiavimo užtikrinti. Jei norime, kad ir vidaus rinka tinkamai veiktų, tai turime siekti, kad ES teisė būtų vienodai taikoma visose ES valstybėse narėse. Tai taip, aš galėčiau atsakyti į koordinatorių klausimus. Dėkui. Gerbiamas vicepirmininkė, dabar lybė komiteto nariams suteiksim galimybę pateikti klausimus, dvi minutės kiekvienas turite. Ir pirmiausia, Barbara, žodis jums. Pone pirmininkė, Europos Sąjunga yra ne tik politinė ir ekonominė sąjunga, tai yra ir sąjunga pagrista įstatymų viršenybė ir demokratiniu teisėtumu. Lenkijoje 84 procentai piliečių balsavo už narystę Europos Sąjungoje, taigi balsavo už narystę teisinėje sąjungoje. Ir tai, kad Lenkijos valdžia nesugeba palaikyti konstruktyvaus dialogo su Europos komisija, reiškia, kad jinai neatspindi 84 procentų Lenkijos piliečių lūkesčių. Ir neleidžia mm, laikytis tų bendrųjų vertybių. Aš norėčiau pacituoti 54 metų vyro laišką. kuris susižalojo, save sužalojo protestuodamas prieš vyriausybės veiksmus. Ir noriu pasakyti, kad ši vyriausybė pakerta mūsų visuomenės pagrindus ponė pirmininkė, ponė vicepirmininkė, labai prašau, kad ir toliau e, stengtumėtės palaikyti dialogą su Lenkijos vyriausybė ir tikiuosi, kad tas dialogas anksčiau ar vėliau taps konstruktyvus. Dėkui toliau, ponas Bonis. Gerbiamas pirmininkė. Lenkijos vyriausybė sako, kad nežengs nei žingsnio atgal ir nereaguos į tai, ką mm, tarptautinės organizacijos sako mm, Lenkijos vyriausybei, nereaguos į tą ir ką sako Lenkijos piliečiai. Kaip jau buvo minėta, vienas pilietis pats susižalojo prie, protestuodamas prieš Lenkijos vyriausybės elgesį ir tai jau tikrai rodo, kad situacija yra rimta. Liepos mėnesį išreiškė nepasitenkinimą Lenkijos valdžia. Dabar 600 Lenkijos piliečių yra visai persekiojami. Ir jų asmens duomenis. Jų asmens duomenimis yra naudojamasi Lenkijoje. Prokuroras gali paskirti informatorius. Ir matome, kad visiškai nebėra skaidrumo. Protestuojama, e, žmonės protestuoja prieš tą valymą, kuris vyksta teismų sistemoje. Ir visi šie dalykai kasdien metodiškai yra vykdomi Taigi mūsų Lenkijos piliečiai praranda mm, demokratinės teisės, demokratinės tradicijas, kurios kaip oras, kuriuo kvepuojame. Norėčiau paklausti, ar iš savo patirties galėtumėt paminėti ko, kokią nors kitą valstybę narę, kuri taip pamintų savo piliečių e, teisės. Ponas Jurek, dėkui. Aš pirmiausia pakalbėsiu apie situaciją iš kitos pusės, nes jūs sakėte, kad negaunate pakankamai atsakymų iš Lenkijos vyriausybės, bet Lenkijos vyriausybė, manau, net per dažnai jum atsakinėja į jūsų raštus, nes komisija neturi teisės teikti nurodymo ar instrukcijų. Uh, Lenkijos vyriausybei. Jūs bandote elgtis kaip taryba, o tai prieštarauja tai, tam teisinės valstybės principui. Mes nenorime selektyvaus teisingumo jūs žinote pats, kaip buvęs užsienio reikalų ministras, kas yra tas eliktyvus teisingumas ir atsisijojate tai, kas jum yra svarbu. Prancūzijoje dabar mus jaudina um, pasisakymų laisvės aspektas, nuimami kryžiai, bet negirdėjome jokių komentarų iš komisijos dėl to parlamente kliūdoma balsuoti Rumunijoje. Kodėl jūs dėl to jokios nuomonės nepateikėte? Rytoj sueina šimtas metų bolševikų revoliucijai. Tikimės iš komisijos aiškios deklaracijos tai bus kaip lakmuso popierėlis įvertinantis, ką komisija galvoja apie žmogaus teisės. Dėkui, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti vicepirmininkui Timermansui už tai, kad komisija kaip sutarčių sergėtoje vykdo jai priskirtas funkcijas. Čia neturėtume lyginti įvairių situacijų, turėtume tik kalbėti apie komisijos prisimtą atsakomybę. Ir manau, kad komisija elgėsi atsakingai. Kodėl Lenkijos valdžia neina į dialogą? pats laikas būtų tą dialogą užmėgsti, nes tai padėtų išspręsti problemas. Norėčiau pono Timermanso štai ko paklausti. Ar Lenkijos vyriausybė yra pasakiusi, kad jinai neketina užmėgsti dialogo? Ir kas bus, jei nieko nebus, jei niekas nepasikeis? Galbūt tai yra tiesiog tokia Lenkijos vyriausybės vykdoma uh, dėl simo taktiką. Ar jūs tada užbaigsite antros straipsnio procedūras, kad parlamentas galėtų imtis tolesnių žingsnių? Dėkui, toliau ponas Vojt. Dėkui, pirmininkė. Jei jūs esate sutarčių sergėtojas, tai turite taikyti vienodus standartus ir vienodą požiūrį į visas valstybės narės. Teismų nepriklausomumas siejamas su tam tikromis garantijomis teisėjams. Bet jūs nekomentavote dėl Jans Myers situacijos. Drezeno teismas atėmė iš jo teisės, nors byla buvo sustabdyta. Sakote, kad Lenkija pažydžia įstatymus, e, kalbate apie tai, kad skirtingas yra nustatytas pensinis amžius vyrams ir moteriams teismų sistemoje, bet niekaip nenorite komentuoti Ispanijos situacijos. Minite, sakote, kad norint įtvirtinti įstatymų viršenybę galima pateisinti tam tikrą jėgos naudojimą. Tai kodėl Ispanijoje galima, o Lenkijoje negalima? naudoti jėgos. Matau, kad visi lybė komiteto nariai jau kalbėjo. Dar Ana Gomeš prašo žodžio, prašom. Aš matau, kad turint galvoje naujausią skandalą susijusiu su mokesčių vengimu, taip vadinimus tos rojaus dokumentus, tai turime užbaigti tas tokias mokesčių slėpimo ir vengimo veiklas, kurios pažeidžia solidarumo principą. Ir turime siekti, kad būtų įstatymų viršenybė visose valstybėse narėse. Lenkijoje aišku, kad to nėra. Aš esu iš to šalies, kurią Europos komisija terorizavo ir ten nebuvo mano šalyje, nebuvo pažeidžiami e, teisinės valstybės principai. Nes mano valstybėje ministras pirmininkas buvo nuimtas iš pareigų dėl korupcijos. Tai, tai rodo, kad mano valstybėje yra įstatymų viršenybė. O Lenkijoje, jei valdžia net neketina užmėgsti dialogo su komisija, tai manau komisija turi kuo greičiau pradėti veikti ir pasinaudoti septintojo straipsnio priemonėmis. Dabar galim, kadangi turim laiko ir nelybę nariams suteikti žodį, tai poniai Višnevskai galiu duoti žodį. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, noriu liūdnai konstatuoti, kad lybė komitetas teigia, esą Lenkijoje demokratijoje kyla grėsmė, bet situacija mm, Taip sakoma, todėl, kad dabar opozicijoje esančios jėgos niekaip nesusitaiko su tuo, kad pralaimėjo rinkimus ir kūrė tokį netikrą Lenkijos paveikslą Europos Sąjungoje. Ateikite, atvykite į Lenkiją ir pasižiūrėkite. Pamatysite, kad Lenkijoje yra įstatymų viršenybė, dabartinė valdžia turi daugumą parlamente ir noriu užtikrinti, kad mes įgyvendiname tai, ką žadėjome rinkėjam. Nes demokratija tai yra mm, rinkimai ir išrinkta dauguma turi teisę įgyvendinti tas nuostatas, e, kurios padėjo jam laimėti rinkimus. Jūs sakote, kad yra skirtingas pensinis amžius vyrams ir moteriams Lenkijoje. Skirtingas pensinis amžius vyrams ir moteriams yra bent jau aštuoniuose ES valstybėse narėse. Taigi turėkite tą galvoje. Situacijos absurdą rodo ir vieno iš komunistų socialistų pareiškimas apie reprodukcinės moterų teisės. Gyvūnai turi reprodukcinės teisės, o žmonės turi. Prokreacinės teisės. Jūs turite gerbti demokratinių rinkimų įvykusių Lenkijoje rezultatą. Ir gerbiami komunistai, noriu Jums pasakyti, kad Lenkijoje komunizmas ir komunizmo propaganda yra draudžiami. Mes dabar net nuimame komunistinius e, Lenkijos gatvių pavadinimus. Noriu dar kartą priminti, kad pagal 206 taisyklę galiu suteikti dar žodį ir kitiems nelybė komiteto nariams. Bet kuriuo atveju prašau kalbančiųjų gerbti dviejų minučių laiko limitą. Ponas Vanšan, jūs galėsit pakalbėti paskutinis. Ir ponė Homar, tai čia jau mano klaida, bet dabar suteikim galimybę dar vienam nelybė komiteto nariui pasisakyti, o tada dar dviem mūsų komiteto nariam. Taigi dabar suteiksiu žodį dar vienam ne mūsų komiteto nariui, ponui Kuzmiuk. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Įstatymų viršenybė Lenkijoje yra. Jei niekas negrėzė. Demokratija klesti, bet vėl komisija sprendžia dėl situacijos Lenkijoje. Jūs kalbėjote apie konstitucinį teismą Lenkijoje. Aš pasižiūrėjau kiek bylų svarsto Konstitucinis teismas, kiek iki rugsėjo šiemet jie apsvarstė, tai yra 400 bylų. Taigi Konstitucinis teismas veikia normaliai ir bylų skaičius sumažėjo, nes ankstesnė Konstitucinio teismo vadovybė labiau užsimė politiką, o ne bylų nagrinėjimų. Jūs minėjote papra... apskritai teismų veikimo įstatymą. 400 teismų yra Lenkijoje. Tik 10 tų teismų teisėjų buvo pakeista. Tai teiginiai, kad kiekvieno teismo pirmininkas keičiamas yra neteisingi Galiausia, pensinio amžiaus mažinimas. Jei mes sumažintume pensinį amžių visiems dirbantiems, tai turėtume taip pat jį mažinti ir teisėjams. Kodėl teisėjai turi vėliau išeiti į pensiją negu kiti dirbantieji? Tai aš nelabai galiu įsivaizduoti, kaip komisija norėtų priversti uh, Lenkiją padaryti, kad Lenkijoje teisėjai dirbtų ilgiau negu kiti dirbantieji. Toliau, aukščiausio teismo klausimas. Čia dar negalime kalbėti, nes procesai tik vyksta. Paimkim Prancūziją, ten skelbiami dekretai, ribojantis dirbančiųjų teisės, bet komisija nereaguoja. Ispanija ant sugriuvimo ribos O ką daro komisija? Aišku, taiko skirtingus standartus. Ir jei komisija ir toliau taip elgsis, tai sužlugdys ES iš vidaus. Atsiprašau, sako pirmininkas, dar dviem lybė komiteto nariam nedavėme žodžio. Pilniausia, poniai Omar, o po to ponė Spinėlį noriu pakomentuoti darbo tvarką. Trumpai, pirmininkė norėčiau priminti Lenkijos kolegai, kad aš pirmą nesu komunistė, o antra rinkimų rezultatas ir ta dauguma, kurie ateina į valdžią, nebūtinai reiškia, kad jinai įtvirtina įstatymų vyriausybę. Norėčiau tą pabrėžti. Pone Homar žodis jum. Aš norėčiau, pradėdama, pasakyti, kad net ir išrinkta vyriausybė turi laikytis įstatymų viršiaunybės. Negalima sakyti, kad aš nesilaikysiu įstatymų, nes aš išrinkta į valdžią. Įstatymų viršinybė yra ES pagrindas, viena iš esminių ES vertybių. Taigi mes turime čia siekti, kad tas ir būtų padaryta Lenkijoje. Šiandien išgirdome nemažai komentarų apie Ispaniją. Mes Ispanijoje nekalbame apie teisingumo nepriklausomumą. Ispanijoje yra įstatymų viršenybė. Taigi, Šiandien mes kalbame apie Lenkiją. Vicepirmininkė, turiu Jums klausimą. Kai kalbame apie teisinę valstybę, valstybės narės turi savo sistemą. Sofie Intveld pareikė pranešimą parengė e, pranešimą apie tą tokį lankstesnį mechanizmą, kuris leistų užtikrinti. Yra tam tikros procedūros, yra septintasis straipsnis, bet nėra labai daug veikimo laisvės. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkoju už diskusijas. labai atsiprašau ir apgailestauju, kad kai kurie nori paversti šias diskusijas savo politinę tribūną. Parlamento siekis nėra įžeisti kitus, bet aptarti svarbius dalykus. Dabar matome, kad Lenkijoje daugumos vyriausybė pažeidžia įstatymus. Situacija yra dramatiška ir beprecedentė Europos Sąjungoje. Demokratija reiškia įstatymų laikymasi. Taip pat reiškia ir opozicijos gerbimą. Gerbimą tų, kurie pralaimėjo rinkimus. Gerbimą tų, kurie yra prieš tave, e, kurie pasisako prieš tave. yra Lenkijos teismuose tiek daug bylų šiandien, kad bijau, kad Europos teisingumo teismas netrukus bus užtvindytas mm, skundais e, Lenkų, kurie kreipsis į Europos teisingumo teismą. Užbaigdama norėčiau pasakyti, <coughs> kad jei visų šalių demokratai laikysis tvirtai, tai demokratija įsigalės. Ir turime glaudžiai bendradarbiauti, dirbti su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikti politinėse partijose. E, visi tie, kuriems svarbus šie demokratiniai dalykai, turi būti kartu. Dėkui. Ačiū kolegos. Dabar jau žodį sudėksime mūsų komisijos vicepirmininkui. Ačiū, ačiū už jūsų komentarus, aš pasistengsiu į visus juos sureaguoti. Pirmiausia, ar komisija turi kompetenciją pasinaudoti teisinės valstybės argumentu? Na, taip, mūsų teisės aktai su tuo susiję ir tai yra septintasis sutarties straipsnis, kuris suteikia mums tokius įgaliojimus. Jūs žinote, kad komisija kaip parlamentas ir taryba gali pateikti pasiūlymą, po kurio yra taikomos baudos pagal septintą straipsnį. Ir tai susijęs su antruoju straipsniu, kuris numato teisinės valstybės principų laikomasi ir kaip uh, komisija gali veikti, jeigu valstybėse narėse teisės principai yra pažeidžiami. Čia vėl e, pradeda veikti septintasis straipsnis. Taigi aš nelabai suprantu, ar čia yra gali apskritai vykti diskusija dėl komisijos kompetencijų. Jūs abejojate mūsų veiksmais. Bet aš pritarčiau poniai Infeld ir poniai Holmeier, kad e, dabartinė sistema turi trūkumų, nes jinai mums nesuteikia pakankamai daug erdvės tęsti diskusijos taryboje. Žinau, kad parlamentas turi labai e, aiškę savo nuomonę. Ir e, kitiem metam pristatydamas komisijos darbo programą, aš aiškiai pasakiau, kad mes norime dirbti iš vien su parlamentu. Aš su atviros tom diskusijoms. Aš taip pat e, susidariau įspūdį, kad taryboje didėja parama minčiai, kurią e, bando prastumti Belgijos vyriausybė. Tai tas platesnė, platesnė teisinės valstybės principų laikymosi peržiūra. Tai yra tarsi toksai tokia apžvalga apie kiekvieną valstybę ir kas vyktų reguliariai. Taigi šitai Belgijos idėja atrodo pritarima dabar labiau nei kad e, mano prieš ketverius ar penkerius metus pasiūlytai panašiai idėjai. Taigi tokia mano dabar e, apibriešta situacija. Taigi esant tokiam kontekstui labai aiškiai noriu pasakyti, kad akis nukreiptos į komisiją. Ir kai mes iškėlėme klausimą taryboje, tai visos, beveik visos valstybės labai aiškiai palaikė komisijos nuomonę. Tai nėra vieno kažkokio lunatiko pasvarstymai apie Lenkiją. Ne, tikrovė visai kitokia ir daugelis valstybių narių irgi išsakė savo susirūpinimą ir tokį bendradarbiavimą išreiškė, kad jiems Lenkija reikalinga, kad nori, kad Lenkija atsiribotų nuo tokio klaidingo kelio. Atsiribotų, kad Lenkija sugrįžtų į Europos politinę areną, nes valstybės puikiai suvokia, kaip svarbu teisinės valstybės principų laikymasis Europos Sąjungai ir vidaus rinkai, ir teisingumu, uh, bendradarbiavimo teisingumo srityje ir kitoms sritims. Pagaliau ir, kai kalbame apie žmogaus ir piliečių teisų apsaugą, tai čia irgi svarbu tų laikytis tų principų, nes Lenkijos piliečiai yra ir ES piliečiai, kaip ir visi kiti piliečiai. Tai tikrai nemanykite, kad aš paskelbiu kryžiaus karą Lenkijai. Na, Mes galvojame apie Lenkiją, rūpinamės ją. Jeigu kažkas nerimauja dėl Lenkijoje priimamų įstatymų, tai ne mano rūpestis, sunerimusios visos valstybės. Lenkija tarsi įsprausta į kampą ir mes labai norime, kad jinai sugrįžtų į teisinės valstybės kelią. To mes norime Lenkijai. Tai toks pirmas mano atsakymas. Toliau, pensinis amžius. Apskritai, kalbant apie pensinį amžių, čia svarbus principas yra vyrų ir moterų lygybė. Tai principas, kuris įgyventas nuo 1979 metų, kuomet buvo apsispręsta e, vienodai traktuoti vyrus ir moteris, taip pat ir e, pensinio amžiaus srityje. Jeigu to nepavyksta pasiekti iš anksto, tai valstybės skatimos laipsniškai tą daryti. Ir šalis, kuriuose vyrų ir moterų pensinis amžius yra skirtingas, jos žengia žingsnius to tikslo link, tačiau e, šitą principą paneigti ir įtvirtinti diskriminacinį principą, tai tikrai neatitinka nei ES teisės dvasios, nei tiesiog teisės nuostatų, jau nekalbant apie neigiamą poveikį moterims. Ir e, Pavyzdžiui, skurdo pavojus moteriams jau buvo e, iškeltas komisijos rekomendacijose ir ataskaitose. Negana to yra ir kitas klausimas, pavyzdžiui, pensijų sistemos finansinis tvarumas. Esu įsitikinęs, kad mes tikrai turime atsakomybę apginti moteris ten, kur galime tą padaryti. Tarp vyrų ir moterų Lenkijoje yra 40 procentų pensijų skirtumo atotrukis, o su naujomis teisės nuostomis problema dar gilėja. Moteris turėtų turėti tas pat teises kaip ir vyrai. Argi jos negalėtų pasirinkti pačios, o ne kesti primetamus sprendimus. Manau, kad tai yra teisinės sistemos ir mūsų europinių vertybių esmė. Kitas dalykas, kurį aš norėčiau taip pat pabrėžti, yra štai kas. Taip dažnai sakoma, kad mes laimėjome rinkimus ir dėl to demokratiškai mes turime teisę apibriežti, kaip turėtų atrodyti teisinė valstybė. Rinkimuose niekas nelaimė. Tai tik į niekas nesuteikia teisių pažeisti konstituciją ar pažydinėti įstatymus. Kaip ir sakiau anksčiau, kai kalbam apie konstitucinį teismą arba teisėjų skirimą, tai jie skiriami pažeidžiant Lenkijos konstituciją. Kai kurie teisėjai, kurie buvo paskirti konstituciniu būdu, prarado savo vietą konstitucinėme teisme. Ir negalima pasičiupti argumentą, kad demokratija leidžia nepaisti konstitucijos. Žinoma, jeigu jūs turite daugumą, tai jūs galite ir pakeisti tą konstituciją. Štai kas yra demokratija. Jūs turite įgyjętą teisę tą konstituciją pakeisti. O konstitucijos pakeitimas, žinoma, nereiškia, kad jūs galite pažydinėti tarptautinės sutartis, kaip ES sutartį. Yra jūsų veikimo ribos. Labai aiškiai tą noriu pasakyti. Nes juk yra Europos istorija. Ir puikiai žinome, kad demokratijos argumentu buvo praeitie naudojamasi, kad būtų pasišaipyta iš teisės. Juk mes išmokome tą pamoką jau po antro pasaulinio karo. Ir demokratija remiasi trimis dalykais - demokratija, žmogaus teisų gerbimo ir e, teisinė valstybės principais ir mes negalime supriešinti šitų dalykų, jeigu nenorime vėl grįžti prie mūsų praeities baisiųjų klaidų. Mes visi puikiai žinome, kokia yra Lenkijos istorija. Ir komunistai pasinaudojo teisinę valstybę prieš demokratiją. Aš labai dažnai girdėjau tokius argumentus, kad jie gali prieštarauti konstituciją. Na, negalima taip elgtis. Mes privalome laikyti šitų trijų dalykų, trijų ramšių, kuriais grįsta Europos visuomenė, jeigu nenorime vėl būti nublokšti prie tų praeities klaidų. Būkit geri, jau nebe um, naudokite to demokratinio balsavimo ar demokratinių rinkimų argumento. Uh, nemačiau, kad Lenkijoje kokia nors partija būtų pasisakusi už teisės sistemos reformą savo rinkimų programoje. To nebuvo, nemačiau. Daugelis iš komisijos kritikų, tiesą pasakius, visai nieko konkretaus ir nepasakė komisijai. Buvo kalbėta apie kompetenciją, įgaliojimus, apie demokratiją, taip pat e, buvo kalbėta apie pensinį amžių, bet man atrodo, kad pasinaudoti, pavyzdžiui, kitais argumentais būtų visai padaru. Mes tikrai nediskriminuojame, mes norime tos diskusijos dėl Katalonijos, dėl Lenkijos, dėl kitų dalykų. Jeigu yra proga, tai mes tą progą pasinaudojame, jau plenarinė sesijoje vyko ta diskusija. Bet būkit, mėly, būkit geri, ne nukreipkime dėmesio nuo pagrindinio dalyko, tai yra teisinės valstybės principų Lenkijoje. Jūsų argumentai būtų dar tik tai uh, uh, tvirtesni, jeigu jūs uh, pritrauksite juos prie mano minėtų dalykų. Suprantu, kad yra ir e, kiti diskusijos scenarijai, pavyzdžiui, politiniai aspektai, kokie gali būti dar e, parlamento žingsniai ir kitokie scenarijai, tačiau palikime juos nuo šaly ir pakalbėkime apie tai, kas guli ant mūsų stalo. Apsistokime prie šių klausimų, tai yra prie jau patvirtintų įstatymų, kokia yra padaryta pažanga ar ne ir kas gali atsitikti per artimiausią laiką. Turiu labai aiškiai Jums šiandien pasakyti, kad komisija laikosi nuomonės, kad šitie patvirtinti įstatymai yra grėsmė, sisteminė grėsmė teisiniai valstybė Lenkijoje tą labai aiškiai pabrėžiu. Ir komisija tikrai ne viena taip masto. Europos teismų tinklo atstovai palaiko mūsų poziciją. Jungtinių tautų specialusis įgaliotinis irgi laikosi panašios nuomonės mes išmokome pamokas ir iš ankstesnės komisijos darbo ir iš kitų kolegų. Dėl to Lenkijos vyriausybė tikrai negali tiesiog į tai neatsižvelgti ir tvirtinti, kad vienas kažkoks komisijos klerkas atakuoja komisiją. Parlamento dauguma irgi palaiko komisiją. Žinoma, Lenkijos vyriausybė dabar žino, kad valstybėse narėse irgi yra problemų. Pavyzdžiui, Prancūzija irgi net viešai neišsakė savo pozicijos dėl Lenkijos ir kitos valstybės išvengė tiesioginio atsakymo. Bet nepaisant to, būkit mėly, išspręskime problemą ne kaip nors vengdami diskusijos, bet e, kartu pakvieskime Lenkiją sugrįžti atgal į teisinės valstybės kelią. Ir tiek daug mums pasirinkimo laisvių. Tikrai mes negalime rinktis kito kelio kaip tik teisinės valstybės. Būkite, mėly, prašau, e, leiskite mums e, užmėgsti tą gyvybiškai reikalingą dialogą su Lenkijos ministrais. Daunokit, aš nenorėjau minėti kažkokios datos, kažkas atrodo kalbėjo apie 27, ne. Aš dieną naktį esu pasiruošęs išklausyti Lenkijos ministrus ir su jais kalbėtis. Labai tikiuosi, kad tokia galimybė mums atsiras, nes mums reikia įspręsti šitą problemą. Europai reikia įspręsti šitą problemą, nes uh, Jeigu Europoje nebeliks teisinės valstybės principų, tai tuomet mes pamažu įsižadėsime pagrindinių Europos vertybių bendradarbiavimo. Ir tai palies ne tik Lenkiją, bet visus mus, visas valstybės. Mes negyvename kažkokioje saloje, mes vieni su kitais tarpusavį esame susiję. Labai ačiū už Jūsų dėmesį. Thank you very much. Thank you, colleagues. That brings us to the end of the... Ačiū kolegos, dabar diskusiją jau ir baigiame. Ačiū germas vice pirmininkė, ačiū kolegos.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 Kolegos, noriu pereiti prie penkto klausimo, bet laukiu ponios Makavei, Makovei. Ar galėčiau su atsir padėjėjais pasišnekėti?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 Pone Stevens pristatys nuomonės projektą jos vardu. Prašau, Helga. Uh, you, Ačiū pirmininkė. Aš iš tiesų kalbėsiu vietoj parlamentarės Makovei, jie ateina, bet diskusiją galim jau pradėti. Mėly kolegos, džiaugiuosi galėdamas pristatyti Libę E, nuomonės projektą apie kitą daugiametės programos e, projektą iki 2020 metų. E, tokie būtų mano pagrindiniai pasiūlymai dabar, kuriuos išvardinsiu. Visų pirma, kreipiuosi atskirti prieglopščio programas ir pasienio ir teisingumo e, srities programas pagal aiškės finansavimo e, sritis. Europos solidarumas, saugumas ir teisės viršinybės principo laikymas turi būti atskiros sritis. Veiksmai saugumo ir migracijos srityje negali būti įtraukti tik tai į dabartinės priemonės, kurios yra gana libotos. Jos turėtų, jos turėtų būti įtraukti į bendresnės e, ateities priemonės, tokias kaip sanglaudos fondai arba netgi naujesnės priemonės, tokias kaip saugumas ES fonduose. Europos agentūros e, pagal teisingumo ir vidaus reikalus e, dirbančios turėtų galėti stiprinti savo e, veiklos galimybės. Antras dalykas, aš manau, kad struktūriniai ir investiciniai fondai turėtų būti išlaikyti iki 2020 metų, o kai kurie iš jų tokie kaip Europos socialinis fondas turėtų būti didelė dalimi skiriami tokioms programoms, kuriomis siekiama kovoti su radikalizacija, marginalizacija, neapykantos nusikaltimis ir ksenofobija. Trečias dalykas, kreipiuosi, kad būtų suteiktas dermas finansavimas migracijai ir saugumui, kad būtų išvengtas nuolatinis ES e, biudžeto lankstumo mechanizmo taikymas, kaip kad yra pagal dabartinę MFF. Ketvirtas dalykas, turėtumėm taip pat užtikrinti daugiau nuoseklumo ES biudžeto finansavime ir jo tiksluose. Taip pat turėtume kruopšiai įvertinti išlaidų ir prioritetų pakeitimus. Penktas dalykas, aš manau, kad ES patikos fondų naudojimas turėtų e, būti vykdomas tik su sąlyga, kad 100 procentas tų fondų bus įtraukta ES biudžetą ir ES parlamentas turėtų galėti įgyvendinti savo parlamentinės kontrolės teisę ne tik sukurdama ES patikos fond, tokius ES patikos fondus, bet ir tikrindama jų vykdymą. Šeštas dalykas. Pagal dabartinį MFF e, tik tai e, penktadalis šiandienos ryčiai yra skiriama lėšų. E, tai apima ir e, vidaus saugumą ir sienų kontrolę ir dar kitas rytis. Aš manau, kad tai turėtų būti priderinta pagal dabartinius prioritetus ir šiandien iškilančius iššūkius. Septintas dalykas. Aš visiškai remiu. Teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūrų veiklą ir jų joms keliamų politinių tikslų įgyvendinimo deramą finansavimą atsižvelgiant į politinius poreikius. Apgailę savo, kad nepakankamai lėšų yra skiriama tokioms agentūroms kaip Europol, e, SIPOL ir Eurojust pagal dabartinę daugiametę programą. Pabrėžiu, kad naujasis Frontex mandatas reikalaus nuolatinio finansavimo po 2020 metų paremant daugiametę programą. Noriu priminti, kad reikės deramų išteklių, kad užtikrintume gerą e, EPPO įgyvendinimą ir veiklą. Noriu pabrėžti, koks svarbus yra EULISA e, vaidmuo ir reikalauju, kad greitai būtų įgyvendinta įėjimo ir pastraukimo sistema. Europos e, kelionių ir e, autorizavimo sistema ir Europos kelionių duomenų rinkimo sistema turi paskatinti keitimas informaciją bužimoje srityje Europos Sąjungoje Ir galiausiai išreikalauju aiškių ir griežtų taisyklių, kada galima pritaikyti finansinės sankcijas valstybėms, kuriuose nėra laikomasi teisės viršenybės principų. Dabartinė ES padėtis reikalauja, kad mes imtumėmės griežtesnių veiksmų. Tos vyriausybės, kurios nesilaiko teisės viršenybės ir demokratijos principų, turi suprasti, kad jos negali be galo tų taisyklių pažeidinėti, negalvodamos apie padarinius. Ačiū. Ačiū, Helga. Ačiū, kad pristatei Silvija ir Judit. Gal norit pristatyti? Ačiū, ponė Stevens, už šį pasiūlymą. Taip pat norim padėkoti poniai Stevens, kad ji pakeitė ponę Makovei. Puikiai supratau, pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti poniai Stevens ir poniai Makovei už šį nuomonės projektą. Šitą mane paprastai svarbi, nes daugia metė finansų programa po 2020 metų turės lemiamos reikšmės ES ateičiai. Libe komitetas turi aktyviai dalyvauti ir apibriežti tos programos principus. Tris pagrindinius aspektus norėčiau išskirti. E, kaip šešėlinė pranešėja šioje nuomonėje, aš esu atsakinga už migracijos klausimų sureguliavimą. Tai yra vienas iš svarbiausių problemų, viena iš svarbiausių problemų išliksančių po 2020 metų. Aišku, taip pat turime kalbėti apie klimat, klimato ir demografinės e, padarinius, klimato kaitos ir demografijos kaitos padarinius. Kitas dalykas, turime galvoti apie skirtingų ES agentūrų deramą finansavimą. Ir galų gale aš e, norėčiau, kad būtų septintoji dalis išaiškinta, e, kaip bus e, taikomos sankcijos valstybėms narėms, kurios nesilaiko teisės viršenybės principų, kaip galime e, sukurti sankcijas, kurios nebūtų kontraproduktyvios, kad nepadarytumėm žalos piliečiams. Taigi toks būtų mano komentaras. Much, Silvi. Ačiū Silvijai. Dabar jau nedaug laiko liko. Ar dar kas norėtų pasisakyti? Jeigu ne, ponė Makovė, jūs pagaliau atėjot. Ar norit ką nors pasakyti? Pone Stevens jau pristatė, ar norit ką pridurti? Yes, thank you. Ačiū. Deja. Negaliu nesupras, kodėl mes tiek ilgai buvom užstrigę pakeliu iš oro uosto. Henga, Helga maloniai sutiko E, pakalbėti už mane. Labai svarbu, kad struktūriniai ir investicijų fondai būtų išlaikyti po 2020 metų. Kai kurie iš jų, tokie kaip Europos socialinis fondas, turėtų būti skirti programoms kovai su radikalizacija, marginalizacija, neapykantos nusikaltimais ir ksenofobija. Be abejo, aš reikalauju, kad daugiau pinigų būtų skirta migracijai, saugumui, gynybai, kad būtų išvengta ilgalaikių E, nuolatinių ES e, lankstumo mechanizmų e, taikymu, kaip kad yra dabar. Turėtumėm siekti daugiau nuoseklumo tarp ES biudžeto finansavimo ir politinių tikslų. Prioritetai jau buvo išvardinti. Dar vienas dalykas ES e, transfondų naudojimą, patikos fondų naudojimai turėtume užtikrinti, kad ES biudžete būtų numatytos deramos lėšos ir Europos parlamentas galėtų vykdyti parlamentinę kontrolę ne tik, kai tie patikos fondai yra kuriami, bet ir kai jie yra skirstomi. Baigsiu čia kalbėti, ypač e, žinodama, kad e, apie patikos fondus jau labai daug kalbėjome kai aptarinėjame pinigų plovimo direktyvą. Much, Mrs... Ačiū, ponė Makovai. Pakeitimo pateikimo terminas lapkričio 10 diena, 12 valanda, jeigu niekas daugiau nenori pasakyti. Padarome pertrauką dabar iki 17.45. Tada balsuosime. Pradėsime balsuoti 17.45. Ačiū.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 If you can have your electronic voting cards ready. Thank you. Kolegos, tai paruoškite elektroninės balsavimo korteles. Aš suprantu, kad pirmanis po pietų, bet labai norėčiau, kad sėstumėte į vietas ir pradėsime balsuoti. colleagues, everyone ready? I see. Mėly kolegos, dar ne visi pasiruošę. Prašyčiau susėsti. Okay, colleagues, we have um, four Keturių, keturis klausimus turėsime patvirtinti balsavimo šiandien. Prieš pradedant balsuoti. Ačiū, Monika, ačiū, kad padedi. Ar visi įsikūrėt? Visiems viskas gerai? Pirmasis darbo tvarkos klausimas. Prašyčiau per daug negistikuliuoti. Pirmas klausimas gana sudėtingas, gal galėtumėt visi patilėti. Aš turiu šitą paaiškinti, prašyčiau nurimti, susėsti. Order business is, it could be a close vote, so please. Uh... E, pir, dėl pirmojo klausimo greičiausiai nuomonės labai išsiskirs, balsų skirtumas bus labai nedidelis, todėl aš prašyčiau visus susėsti, susikaupti ir visą teisę ir pakaitiniai nariai e, pasirenkite kortelės balsavimui ir tuo suprasit kodėl. Okay, right. Kągi puiku, jeigu koordinatoriams viskas tinka, tai galim pradėti dirbti. Prieš perinant prie mūsų keturių e, klausimų teikiamų balsavimui, pirmiausia, padarysime tai, apie ką aš kalbėjau posėdžio pradžioje. Bet didžioji dalis jūsų posėdžio pradžioje nebuvote, nes buvo labai mažai narių, prasidedant mūsų darbui. Taigi dabar mes turime patvirtinti koordinatorių sprendimą pagal Europos parlamento darbo tvarkos taisyklių 75 straipsnį. Paaiškinsiu, kas, e, ką aš noriu pasakyti. Jeigu nežinot, prašau paklausyti. Ir taip mano balsas labai švelnus, o šiandien dar gerklė skauda, tai dar švelnesnis, prašyčiau atidžiai klausytis. Libė koordinatoriai susitiko uh, spalio 23 dieną ir aptarė apie Libę delegacijas ES viduje pagal darbo tvarkos taisyklės žaliųjų frakcijos prašymų ir žaliųjų koordinatorių prašymų. Dabar aš turiu teikti balsavimui šias koordinatorių rekomendacijas, kurias būtų oficialiai patvirtinti Libio komitetas. O rekomendacija yra tokia. Pagal darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnių turite koordinatorių rekomendacijas ir koordinatoriai e, turi dabar teikti tokią rekomendaciją. Rekomendacija yra tokia - nesiųsti delegacijos į Vengriją, į Budapeštą pagal konkrečią, konkretų pranešimą apie padėtį Vengrijoje po 17 metų, gegužės 17 dienos parlamento rezoliuciją. Pagal 208 darbo tvarkos taisyklių straipsnį žalieji socialdemokratai ir guė teikia prašymą, kad mes galėtume balsuoti. Taigi dabar e, prašau atidžiai klausytis. Jeigu nenorite, kad Libė delegacija būtų nusiusta į Budapeštą, balsuokite už, spauskite žalę mygtuką. Jeigu jūs suklysite, tai neškaltas. O jeigu norite, kad delegacija būtų nusiusta į Vengriją. Balsuokite prieš, spauskite raudoną mygtuką. E, tai prieštarauja įprastiniam nei intuicijai, todėl aš ir aiškinu viską. Priežastis, e, e kodėl aš taip formuluoju klausimą, rekomendacija taip surašyta neneigiamai. Taigi, jeigu nenorite siūsti delegacijos į Vengriją, spauskite žalią mygtuką. Jeigu norite, kad delegacija į Vengriją važiuotų, spauskite raudoną mygtuką, balsuokite prieš. Pradedame balsuoti, prašau. Ar visiems viskas aišku? Okay, Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 30 už, 21 prieš. Niekas nesusilaikė. Žalieji laimi, delegacijos nesiūsime. Nesiūsime delegacijos į Vengriją. Na, dabar periname prie septintojo klausimo. Kolegos, pirmiausia, ES pilietybės ataskaita 2017 metai. Piliečių teisų stiprinimas demokratinių pokyčių sąjungoje. Pranešėjas Čiaba Šogor. Pone Šogor, ar norite pasisakyti? Ne. Tada balsuokime. 60 e, pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atsiprašau, vienuoliktas kompromisas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Keturioliktas kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 23 kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 68 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. 69 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 70. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13. Kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. B E, priimtas 72 pakeitimas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 76. Balsuojame. Kolegos, atsiprašau, praleidau 17 kompromisinį pakeitimą. Turime grįžti, ačiū, ponė Sipel. 17 kompromisinis. Prašau balsuoti. Negalim praleisti viso kompromisinio. Ar visi balsavo? Priimta. 76 pakeitimas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmesta. 21 kompromisinis. Pradiname balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 19 kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 12 kompromisinis. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti priimta. 15 kompromisinis. Pradedame. Baigiame. Priimta. 8 kompromisinis. E, balsuojame. Baigiame. Priimta. 90. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 91. Baigiame balsuoti. Priimta. 92 balsuojame. Baigiame. Priimta. 93 baigiame. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 kompromisinis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 16 kompromisinis pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 18 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 103 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 106 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 107 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 110. E, kas bals, e, balsuojame? Baigiame balsuoti. Priimta. 20. Kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 115 balsuojame. <clears throat> Baigiame balsuoti. Priimta. 117 balsuojame. Baigiame. Priimta 118. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Konstatuojamoji dalis ir preambulė. 113 e, balsuojame. Baigiame. Priimta. E, vienas. Baigiame balsuoti. Priimta. Grupinis balsavimas nuo 6 iki 22 pakeitimo. Balsuojame. Baigiame balsuoti priimta. Antras kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 24. Balsuojame. Baigiame. E, priimta. Ketvirtas kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 29 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 32. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 34 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 36 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas kompromisinis. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 39 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 43 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Priimta, nors kažkas sakė ne. 47 pakeitimas. Balsuokime. Baigiam balsuoti. 51-59. E, Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta dėl viso pakeisto teksto vardiniu būdu. Balsuokime. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. 44 už, 6 prieš, 3 susilaikė. Ačiū, sveikinu pona Šogor. Okay, the draft report now, colleagues, on the proposal for... Kolegos, dabar projektas dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai es esantiems trečiųjų šalių piliečiams gražinti, pranešės Žiron Lenars. Pone Lenars, ar norit pasisakyti? Ne. Tada perinam prie balsavimo ir balsuojame dėl 30 pakeitimo. Prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 132 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. Nuo 121 iki 50 visų iš karto keturių pakeitimų balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Ketvirtas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Pakeitimas žodžių. Socialdemokratų frakcijos. Prašau balsuoti. Baigiame. Atmesta. Penktas kompromisinis balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 127 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 20 balsuojame. Baigiame. Priimta. 131 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 135 balsuojame. Baigiame. Atmesta. Balsuosime blokų dėl 137 ir 61 kartų. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Šeštas kompromisinis. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. Septintas kompromisinis. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. 155 pakeitimas. Baigiame. Atmesta. 156. Baigiame. Priimta. Aštuntas kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 28 balsuojame. Baigiame. Priimta. Balsuojame iš karto už nuo 163 iki 83. Už 2, atsiprašau. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. Toliau vėlgi už keletą iš karto balsuosime blokų nuo 164 iki 165, skaitant ir 84 ir 85. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. Toliau. 166 ir 86 kartu. Prašau balsuoti. Baigiame. Atmesta. 167. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 29. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 168. Baigiame balsuoti. Priimta. Konstatuojamosios dalys 32 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 35 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 36 pakeitimas. Balsuoti pradedame. vis dar balsuojame. Balsuoti baigiame, atmesta. Devintasis kompromisas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 42 kom... pakeitimas, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 44, 79 ir 91. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 45. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 59 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 60 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 62 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 68 pakeitimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 69 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 77 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 78 ar 80 vienodi pakeitimai. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Afet septintas pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 81 pakeitimas, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 82 balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 87. 87. Balsuoti baigiame. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Afeta aštuntasis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 40 už, 50 prieš, 8 susilaikė. Dabar balsuojame dėl dėrybų pradėjimo, dėl dėrybinio bandato. Balsuoti baigiame. 42 už 5 prieš 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Kolegos. Toliau pasiūlymas dėl parlamento ir tarybos reglamento pasiūlymas 515-214 metų keičiant reglamentas Šengeno informacinės sistemos įsukūrimas. Karlos yra pranešėjas. Dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems. Žinau, kad laiko turėjome labai mažai, reikėjo įdėti labai daug darbo, bet visi kolegos, patarėjai, politiniai patarėjai puikiai padirbėjo. Ir norėčiau dabar pasakyti, kad mes visi norime mm, aps, išsaugoti Šengeno sistemą ir judėjimo laisvę, bet turime užtikrinti, kad ta sistema veiktų saugiai. Tiek norėjau pasakyti. Dėkoju, ponė Koelio. 22 ir 23 pakeitimai kartu. Balsuoti baigiame. Priimta kompromisas dėl trečiojo straipsnio. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Blokas kompromisų iki 36. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta. Blokas 37 ir 38. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 224 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 225 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Aštunto straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 228 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 236. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 42 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Dešimtos straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Balsuoti. Primta. 46 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 12 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 245 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 247 balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 14 straipsnių kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Toliau blokas. Nuo 50 iki 56 pakeitimų imtinai balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 16 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 61 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 18 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 259 kompromisas. Pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas, aš netai balsavau, bet vis tiek rezultatas dėl to nepasikeitė. Netaip lengva ir pačiam balsuoti ir vadovauti balsavimui. 19 straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 20 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 21 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 22 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 23 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 23 A straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 24 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 26 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 27 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 27 A straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 28 straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 29 straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 30 straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 31 straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 32 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 34 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 35 straipsnių kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 36 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 383 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 384 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 38 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Rimta. 39 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 40 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 41 straipsnio kompromisas. Baig, pradedame, baigiame. Primta. 42 straipsnio kompromisas, balsuoti pradedame, baigiame. Primta. 405 pakeitimas, balsuoti pradedame, baigiame. Atmesta. 406 pakeitimas, balsuoti pradedame, Baigiame. Atmesta. 46 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 47 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 48 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 49 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 50 straipsnio kompromisas. Pradedame. Baigiame. Primta. 51 straipsnio kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 52 straipsnio kompromisas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 53 straipsnio kompromisas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 54 straipsnio kompromisas, balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 54 A straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 58 straipsnio kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Konstatuojamosios dalis. Šeštosios kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. priimta. Šeštos A kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Septintosios kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. Aštuntosios kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 9 ir 9a kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 11 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 12 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 13 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 15 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 16 kompromisas, balsuoti pradedame, baigiame. Primta. 17 kompromisas, pradedame, baigiame. Primta. 160 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 18 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 20 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 21 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 23 kompromisas. Primta. 24 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 25 kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 26 kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 27 kompromisas pradedame. Baigiame. Primta. 28, 28a, 28b, c ir d konstatuojamosios dalys. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 28 konstatuojam. 31 kompro. 31 konstatuojamosios dalies kompromisas. Balsuoti pradedame. 31. Balsuoti baigiame. Primta. 32 A kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 33 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 34 kompromisas balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 35 kompromisas balsuoti pradedame. Gal koordinatoriai galėtų taip garsiai nekomentuoti, nes mane blaško, balsuoti baigiame, priimta. 36 kompromisas, balsuoti pradedame, baigiame, priimta. 194 pakeitimas, balsuoti baigiame. Atmesta. 37 konstatuojamos dalies pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 200 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 38 konstatuojamosios dalies pakeitimas. Balsuoti pradedame. Kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 38 A kompromisas balsuoti pradedame, baigiame. Primta. 40 kompromisas balsuoti pradedame, baigiame. Primta. 40 A kompromisas balsuoti pradedame, baigiame. Primta. 42 kompromisas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Afet 6. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 205 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. 53 konstatuomasios dalies pakeitimas. Balsuoti pradedame, baigiame. Primta. AFET 7. Balsuoti pradedame. Baigiame. Primta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Priimta 45 už, 3 prieš, 5 susilaikė. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavo? Balsuoti baigiame. Primta. 43 už, 5 prieš, 4 susilaikė. Sveikiname pona Koelio. Last vote, colleagues. Paskutinis kolegos, dar kantrybės. Ačiū. Ačiū dar pakentėkite, mums liko paskutinis dokumentas. Colleagues, we'll have to go quite fast. Interpreters have got to go as well, so I'm going to go really. Mums teks paskubėti, nes ir vertėjai jau turėtų baigti darbą. Nori, kad ličiau dirbtume? Teks šiaip paskubėti. Koelio žodis. Ne, pradėkime iš pat pradžių. 30 pakeitimas. Baigiam balsuoti. Dėl ko mes balsuojame, turėjau pasakyti pavadinimą nieko. Baigime balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas dėl trečios straipsnio. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Keturiasdešimt pirmas pakeitimas. Pradam balsuoti. Atsiprašau, kolegos. Jau pavargau. Ne, ne, Nuo 41 iki 45 pakeitimo balsuome kartu. Pradam balsuoti, baigiam balsuoti, patvirtinta. Vėlgi kartu 46, 47. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 267. Pradam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 268. Pradam balsuoti. Baigiam. Patvirtinta. Kompromisas 8 straipsniai. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 271 pakeitimas. Pradam balsuoti. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Pakeitimas 280. Pradedam balsuoti. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. 51 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas 10 straipsnį. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Pakeitimas 55. Pradedam balsuoti. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas 12 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiam. Priimta. Pakeitimas 289. Pradam balsuoti. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Pakeitimas 292. Pradam balsuoti. Baigiam. Priimta. Kompromisas 14 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiam. Priimta. Toliau pakeitimai nuo 60 iki 65 balsuom kartu. Pradedam. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Kompromisas 16 straipsniui. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. Pakeitimas 70. Pradam balsuoti. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Kompromisas 18 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 305. Pradam balsuoti. 305. Paėgiam balsavimą. Atmesta. Kompromisas 19 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Toliau kartu 3.15 iki 1.98 pradam balsuoti. Baigiam balsavimą atmesta. Toliau pakeitimai nuo 3.16 iki 1.99. Pradam balsuoti. Baigime balsavimą. Atmesta. Kompromisas 20 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigime. Patvirtinta. Kompromisas 21 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 22 straipsnį pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 23 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas straipsniui 23a. Pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 24 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigime. Priimta. Kompromisas 26 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigime. Priimta. Kompromisas 32 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigime. Priimta. Kompromisas 33 straipsniui. Pradam. Baigiame. Priimta. Kompromisas 36 straipsniui. Pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Pakeitimas 391. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. 396 pakeitimas. Pradedam balsuoti. Baigiame. Atmesta. Kompromisas 37 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 38. Balsuojam. Baigiame. Priimta. Kompromisas 39. Balsuojam. Baigiam. Priimta. Kompromisas 40. Balsuojam. Baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 418. Pirmoji dalis. Pradam balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. Kompromisas 40 straipsnio antrai daliai. Pradame balsuoti. Baigime. Priimta. Kompromisas 41 straipsniui. Pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 42. Pradedam. Baigime. Priimta. Kompromisas 43. Pradedam balsuoti. Baigime priimta. Kompromisas 44. Pradedam. Baigiame balsavimą. Priimta. Kompromisas 45 straipsniui. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 46 straipsniui. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 47 straipsniui. Pradedam balsuoti. Baigėme. Priimta. Kompromisas 48. Pradam balsuoti. Baigėme. Priimta. Kompromisas 49 straipsniui pradam balsuoti. Baigėme. Priimta. Kompromisas 51 straipsniui pradam balsuoti. 51 straipsniui. Baigėme balsuoti priimta. Kompromisas 52 straipsnį pradame balsuoti. Baigiame. Priimta. Kompromisas 53 straipsnį pradame balsuoti. Baigiame. Priimta 526 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. Kompromisas 54 No, we do vote 526. We have to vote. Ne, mes turime balsuoti dėl 526 pakeitimo. Ir mes ką tik tai padarėme. Ar viskas gerai? Gerai, pabaigėme. Ar mes galime pasitikrinti, kadangi balsavimo sąraše šitas pakeitimas atpuola su kompromisu? Taip, bet čia įsivėlė tam tikras sumaišties. Tai jūs norite, kad dar kartą būtų nubalsuota gerai. Taip ir padarysime. Taigi balsuosime dėl 5-2-6 pakeitimų. Pradame balsuoti. Iš tiesų, pradžioje turėjo šitas pakeitimas atkristi ir aš susipainiojau. Taigi baigiame balsavimą. Atmesta. Gerai. Kompromisas 56 straipsniui. Mm, peršokau 55 straipsniui. 55 straipsniui. Balsavimą baigėme. Priimta. Kompromisas 56. Pradam. Žiūrėsim, kaip, kokie bus rezultatai. Baigime balsuoti, priimta. Kompromisas 57. Pradedam. Baigiame. Priimta kompromisas 58. Pradedam. Baigiame. Kom, priimta kompromisas 59. Balsuojam. Atrodo, net jau sistema mūsų nebeveikia. Atrodo, po 58-ojo dar e, sistema nesureagavo. Atrodo, kad mes per greitai balsuojam. kolegos kantrybės dar minutėliai. Like kolegos, aš labai norėčiau padėkoti vertėjų, kurie pasiliks iki balsavimo pabaigos. kaip čia yra, ar jau balsam dėl 59 ar ne. Net jeigu ir balsam balsuokime iš naujo. 59 straipsniui kompromisas balsuojam. Baigime. Balsavimą. Priimta. Pakeitimas 550. Balsuojam. Baigėme balsavimą. Atmesta. Pakeitimas 551. Balsuojame. Baigime. Atmesta. Kompromisas 63. Balsuojam. Baigime. Kas čia dabar įvyko? Balsavimą kaip ir baigiame. Rezultatų nematyti, kolegos, luktirkit. Gerai, balsuokime iš naujo dėl 63. Prašau ramybės, dar truputėlį. Balsuojam iš naujo dėl 63. Balsuojam. Balsavimą baigėme. Balsavimą baigėme. Priimta. Dovanokite kolegos. Gal dėl visų kompromisų mes galime balsuoti kartu? Aš tik tai žvalgausi į pranešėją, jeigu jisai sutinka. Gerai, tai paspauskite žalią mygtuką tiesiog. Pradame balsuoti. Ar galime pagaliau balsuoti? Taip ir tikėjausi. Žalieji nenori balsuoti dėl visų kompromisų. Gerai. 64 straipsniai kompromisas. 64. Balsuojam. Grįžtam laiką. Baigėme balsavimą. Primta kompromisas dėl 65. Kas už? Balsavimą baigėme. Primta 66. Balsuojam. Baigime. Priimta. 68. Labai atsiprašau, 67. Baigiame balsavimą. Priimta 68. Balsuojam. Baigiame. Priimta. 69. Balsuojam. Baigiame balsavimą. Priimta. 70. Balsuojam. Baigiame. Priimta. 70A. Baigiame balsuoti. Priimta. 71. Balsuojam. Baigime balsuoti. Priimta 71A. Balsuojam. Baigime balsuoti. Priimta 75. Balsuojam. Baigime balsuoti. Priimta konstatuojamosios dalys. 169. Balsuojam. Baigime balsuoti priimta. Kompromisas šeštai priimam, pradam balsuoti, baigiame balsuoti, priimta. 6a pradam balsuoti, baigiame balsuoti, priimta. Septinta dalis. Baigiame balsavimą. Priimta. Aštunta dalis. Balsuojame. Baigime. Priimta. 9 ir 9a. Pradedam. Baigime. Priimta. 11. Pradedam. Baigiame. Priimta. 12. Pradedam. Baigiame. Priimta. 13 pradedame, pra, baigiame, priimta. 15. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. 16. Baigiame balsuoti. Priimta. 17. Pradedam. Baigiame. Priimta. 18. Paigėme. Priimta. 191 pakeitimas. Pradedam. Baigiame. Atmesta. 19 daliai kompromisas. Kas čia negerai su 191. Kokia čia bėda? Už... Do you, do you have the permission to take the vote again? I need the permission of the whole committee. Ar mes galime balsuoti dar kartą? Man reikia tiesiog komiteto pritarimo, jeigu mes norime balsuoti dar kartą. Bet jeigu yra klaida, tai čia kitas dalykas, bet jeigu kas nors prašo, tai tam turi pritarti visas komitetas. Ar sistema veikia? pasitikrinkite tada. Gal tada Ana persiskite į kitą vietą tą su ko, savo kortelę. Kolegos kantrybės nebedaug, liko keli puslapiai. 191. Čia pakeitimas. Pradame balsuoti. O dabar jau veikia. Gerai, puiku. Baigėme balsuoti. Atmesta. Devynioliktas. Devynioliktai dalį kompromisas. Pradame balsuoti. Baigime. Priimta. Dvidešimta dalis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. 23 dalis. Prašau ramybės. 23 dalis. Baigiame balsavimą. Priimta. 23 A. Pradam balsuoti. Baigiame. Priimta. 24. Pradedam. Baigiame. Priimta. Pakeitimas 216. Pradedam. Baigiam. Priimta. 26 dalis. Pradedam balsuoti. Baigiam. Priimta. 29 dalis. Pradedam balsuoti. Baigiame. Priimta. 30. Pradedam. Baigiam. Priimta. Pakeitimas 225. Pradedame. Baigiame. Priimta. 32. Pradedame balsuoti. Baigiame priimta 33 dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta 34 dalis. Pradedame. Baigiame. Priimta 30, 45 dalis. Pradedame balsuoti. Baigime. Priimta. 36. Pradedame. Baigime. Priimta. 36. A. Baigime. Priimta. 36. B. 36. B. Balsuojam. Baigiam balsavimą. Priimta 36C. Balsuojam. Baigiam. Priimta. 30. Pagėdimas 231. Baigiam balsuoti. Atmesta. 232. Baigiam balsuoti. Atmesta. Kompromisas 308. Baigiam. Priimta. 41. Pradedam. Baigiam. Priimta. 42 A dalis pradedam. Baigiam. Priimta. 43. Baigiam balsuoti. Priimta. 44. Pradedam. Baigiam. priimta. 45. Baigėm balsavimą. Priimta. 46. Baigėme balsavimą. Priimta. 47. Baigėm balsavimą. Priimta. 48. Baigiam balsavimą. Priimta. 48 A. Baigiam balsavimą. Priimta. 50. Baigiam balsavimą. Priimta. 50 A. Pradam balsavimą. Baigiam. Priimta. Pakeitimas 52 dalis. Priimta. Pakeitimas 252. Baigiam balsavimą. Priimta. Kompromisas 6-4. Pradedam balsavimą. 64 dalis. Baigiam balsavimą. Priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimas vardiniu balsavimu. Pradame balsavimą. Balsavimą baigiame. Priimta 41 už, 3 prieš. Ir mes priimame sprendimą dėl dėrybų pradžios. Balsuojame. Balsavimą baigiame. Priimta 40 už, 5 prieš, 2 susilaikė. Sveikinimai